Mesdames, Messieurs, bonjour. Ponios ir ponai, labas rytas visiems. Pradėsime mūsų komiteto posėdį. Pirmininkė maloniai sveikinasi su vertėjais ir džiaugiasi, kad kartu dirbsim visą dieną. Turime pirmiausia patvirtinti darbo tvarkę. Darbo tvarkės projektas gali būti patvirtintas, jeigu niekas jam neprieštarauja o prieštaravimų nėra. Posėdžių protokolo tvirtinimas rugsėjo 25, 25 dienos ir rugsėjo 7 dienos, vėlgi patvirtiname, jeigu niekas neprieštarauja, o neprieštarauja niekas, tad pradėsime komiteto darbą nuo pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos sprendimo 2010-40, kuriuo iš dalies keičiama direktyvos nuostatą dėl deleguotųjų aktų prieimimo terminų. Pone Maisner ir mūsų pranešėja, ji negali dalyvauti šį rytą posėdėje. Ponas Telička atstovaus poniai Maisner ir pristatys pranešimą. Žodis jums, gerbimas kolega. E, e, labas rytas, trečiadienis, transporto komiteto posėdis Viskas vyksta Belgijoje, o mūsų pranešė negalėjo dėl svarių priežasčių atvykti į šį posėdį ir prašė manęs perteikti savo mintis. Direktyva dėl, e, dėl, dėl išmaniųjų transporto sistemų Kaip žinia, susijusiu su deleguotaisiais aktais ir komisija septynerių metų laikotarpiu įgavo įgaliojimus e, priimti tokius aktus ir rūpjūtį prieš e, keletą savaičių baigėsi tas terminas. Ir Gezinė ir kiti galvojame, kad tos e, išmaniosios e, intelektinės transporto sistemos bus labai svarbios ateityje, dėl to e, siūloma priderinti direktyvą dabartiniai praktikai. Komisija turi turėti galės įgaliojimus patvirtinti deleguotosius aktus penkerių metų laikotarpiu ir jis E, šis leidimas bus e, savaime atnaujinamas, ne, nebent būtų nusprendžiama kitaip e, sprendimų teisės aktų prieimėjų. Ir tai yra susijęs su 2016 metų sprendimu, kuris taip pat užtikrina Europos, tarp institucijų sutarimu, kuris užtikrina Europos, Sąjungo, Europos parlamento įgaliojimus. Savo Pranešimo projekte Gezinė siūlo keturis pakeitimus, kurie galėtų patikslinti formuluotės ir struktūrą. Iš tikrųjų, tai atitinka visiškai tarybos pakeitimus. Aš kaip suprantu, Tik e, ponė Arnotu pateikė savo pasiūlymus, kuri e, kalba apie valstybių narių įtaką deleguotėsims aktams. Kiekvienas gali įvertinti e, tuos pasiūlymus, bet Gezinė siūlo balsuoti prieš tai, nes valstyb, prieš pasiūlymus, kadangi valstybių narių ekspertai ir taip jau dalyvauja rengiant deleguotosius aktus. Ir tai yra susijęs su tarp instituciniu sustarimu, kurį, manau, kurio turinį mes žinome. Ir deleguotasis aktas gali įsigalioti, pavyzdžiui, be tarybos tvirtinimo. Gerbiam pirmininkė, kolegos, kokiu nors prieštaravimu dėl šio klausimo tikrai nematome. E, pranešimas yra aiškus, aš pakalbėjau apie pakeitimus ir man atrodo, kad tiek ir te galiu pasakyti pranešės manęs Maisner vardu. Dėkoju ponui Teličką. Žodis šešėliniams pranešėjams. Ponas Kor pirmiausia. Ja, dank, Frau Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Teličką, perduokite gezinį linkėjimus nuo mūsų. Jie atliko tikrai puikų darbą mes laikysimės jos pasiūlytų balsavimo rekomendacijų, įskaitant ir tų dviejų pakeitimų, kurias, kurios pasiūlė ponia Arnotų. Ir kol kas tiek. Nėra ko daugiau pridurti. Dėkuoju, sako pirmininkė, ponia Darelė, jums žodis. Ačiū, ponia pirmininkė. Mes dėl šio pranešimo galime pasakyti štai ką. Esu socialdemokratų šešėlinė pranešėja, remiu siūlytus pakeitimus, kuriuos pateikė mūsų pranešėja, kad pasiektume sutarimą jau pirmo svarstymo metu. Tai dėl, dėl skaitmeninės rinkos e, įgyvendinimo intelektinės transporto sistemos įdėgymo. Manau, kad e, siūlomi veiksmai yra būtini ateičiai ir kad e, jie kaip tik ir numatyti toje mūsų aptariamoje direktyvoje numeris 2010-40. Mes neremsime ENF siūlymų pakeitimo. Ačiū. Ačiū, poniai Tarpadėl, ponas Zylė. Yes, uh, thank you, thank you, Dėkuoju, gerbiama pirmininkė. Aš ir anksčiau per diskusijas esu sakęs, kad EKR pritarė pranešėjos pozicijai. Mes penkeriems metams turime pratesti komisijos E, įgaliojimus priimti deleguotosius aktus. EKR galvodama apie technologinių, e, plėtočių, e, technologinių technologinę plėtotę ateityje ir intelektinės sistemas, galvoja, kad tai yra tikrai būtina. Taip pat mes džiaugiamės, kad atsižvelgta į tarp institucinį susitarimą dėl geresnės teisėkuros ir mes remiame e, komisijos pasiūlymą atnaujinti galiojimus atsižvelgiant į būtinus elementus susijusius su intelektinėmis transporto sistemomis. Dėkuoju, ponas Krameris. Ja, Jakob der Lunde ist gerade äh, nicht da, deshalb hat er. Dėkoju. Kolegės, kad ir kaip bebūtų gaila, nėra. Tada aš pateiksiu jos siūlymus. Pritarėme ponios Maisner siūlymui ir konkrečiai tam siūlymui, kad parlamentui ir tarybai būt, yra suteikta galimybė sustabdyti sustarimą. Pratesimas um, yra viena iš galimybių, tačiau kol kas tuo nepakankamai naudojamasi. Matėme, kad, pažiūrėjau, Šiaurės Vokietijoje pateikta, pateikta informacija nėra pakankamai naudojamasi. Dar daug ką reikia nuveikti skaitmeninimo srityje. Ir matome ypač, kas nebuvo atlikta. Ačiū. Pone Kilonen, prašau. Kiitoksia puheenjohtaja. Dėkoju. Katrina Korečna negalėjo atvykti į posėdį, jinai atsiprašo, jinai yra aplinkosaugos komiteto posėdėje, ji nieko ypatingo pridurti neturi, darbas panešėjos mūsų kolegės Maisnė yra puikiai atliktas, mes puikiai sutarėme su žaliaisiais, o kai dėl išimčių, mes irgi tam pritarėme. Manau, kad jokių konfliktų ne, nebus čia išvelgta ir tiesiog norime padėkoti už bendradarbiavimą. Ir linkėjimai Geziniai Maisner. Alors, Pavel. Ponas Pavel. Žodis jums. Speak, uh... Dar kartais tikim žodį. Aš tikriausiai kalbėsiu ilgokai, kadangi noriu išanalizuoti šešilnių pranešėjų poziciją ir vienu žodžiu galiu apibūdinti tai, e, tikrai noriu įvertinti e, viską kaip pritarimą ir perduosiu tai geziniai. Manau, kad užduotis jos nebus sudėtinga. Ačiū ponui Telyčką. Ar kas nors dar norėtų ką nors pridurti? Tad teisingai pasielgiau, kad suteikiau žodį ponui Telyčkai. Nuspėjau įvykius iš anksto, nieks nenorėjęs kalbėtis, žinojau tai. Taigi dėl šio pranešimo balsuosime rytoj. Gerbiami kolegos, 9 valandą balsuosim. Dabar mūsų darbas tęsiasi toliau. Pereiname prie kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti transporto vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo. Iš karto norėčiau suteikti žodį kolegai Lundgren. Žodis jums. So the... Dėkoju. Kai komisija pateikė savo pasiūlymą, aš tikrai pasidžiaugiau tuo, nes tikslas yra sustiprinti standartus naujų vairuotojų ir taip pat užtikrinti geresnius profesinius įgūdžius e, jau dirbančių vairuotojų, sunkiai vežimių vairuotojų. Reikia taip pat informuoti vairuotojus apie pavojus tam, kad sumažėtų tie pavojai ir padidėtų sauga keliuose. Taip pat reikia sustiprinti standartus dėl profesinių įgūdžių, kad būtų galima užtikrinti sąžininką konkurenciją visoje ES. Aš manau, kad pasiūlymų tai užtikrinta bus ir nesiūlau daug pakeitimų, tačiau mano nuomonė komisija pamiršo kai ką. Pirmasis mano prioritetas yra užtikrinti, kad būtų išsaugota tokia sistema, kokią pavyzdžiui mes turime Švedijoje, kad e, vairuotojai e, e, siekdami įgyti vairuotojo pažymėjimą galėtų E, būti instruktuojami patyrusio sertifikuoto e, instruktoriaus ir kai tą reikia daryti tam tikrą laiką instruktoriui važiuojant kartu su vairuotoju, nes kai kurių dalykų, praktinių dalykų negalima išmokti tik tai iš teorijos. Ir reikia taikyti specialias taisyklės, pavyzdžiui, transporto priemonėms, kurių svoris yra didesnis negu 2,5 tonos, e, tokiems vairuotojai turi turėti B kategoriją kategorijos pažymėjimą. Taip pat kitas dalykas 750 kg e, taikomos vienos taisyklės ir reikia taikyti specialius reikalavimus, jeigu naudojamas tokiuose transporto priemonėse alternatyvus e, kūras, pavyzdžiui, e, dujų baterijos. Ir taip pat reikia žiūrėti tokias sąlygas kaip ekstremalios sąlygos, ledas, sniegas arba vairavimas Alpių regionuose. Žmonės, vairuotojai turi žinoti, kaip grandinės sniego uždėti, bet Švedijoje, pavyzdžiui, mes matome, kad ne visuomet žmonės žino, kaip tą daryti. Ir e, galima to išmokti labai greitai, per mokymus klasėje. Taip pat aš siūlau įdėkti kontrolės sistemą pagal dabartinius jau egzistuojančius registrus ir tai leistų kompetentingom institucijoms e, įgyti informaciją apie asmens e, kvalifikaciją, atliekant patikras vietoje arba e, darant tyrimus. Ir tai būtų naudinga norint išsiaiškinti, ar nenaudojami suklastoti vairuotojo pažymėjimai, o tai yra vis didėjanti problema. E, Dėl komisijos pasiūlymai nėra visiškai aiškus kai kuriuose srityse ir skirtingose šalyse galima kai ką skirtingai interpretuoti. E, du jau šešėlinių pranešėjų susitikimai vyko, mes e, tikrai gerai padiskutavome, kolegos pateikė vertingų minčių, kai kurie labai svarbus pasiūlymai, apie kuriuos aš nebuvau pagalvojęs ir labai dėkuoju kolegoms už tai. Ačiū kolegai Lungrin. Ir dabar suteiksiu žodį pranešėjai. Pone Lukašenskai, prašau. Kalbėtoje neįsijungia mikrofoną. Ah, okay, sorry. E, pani Przewodnicząca, tak jak powiedział Pan spra sprawozdawca, ta współpraca była. Pirmininkė, kaip ką tik sakė pranešėjas, tikrai puikiai dirbome kartu ir uh, Norėčiau, kad visi taip sugebėtų įsiklausyti ir priimti kitų argumentus, kaip kad mums dirbat kartu su ponu Liudgrinu. Tikrai nuoširdžiai dėkoju jam už tai. Mes visi e, galvojame apie tai, kaip užtikrinti informuotumą vairuotojų. Uh, geresnį, e, reikia užtikrinti geresnį mokymą, kad jis atitiktų mūsų laikmečio poreikius. Patai parengti keletas kompromisinių pakeitimų ir aš esu labai patenkinta tuo, kad daugelis iš mūsų kolegų e, pastabų atsispindi tuose kompromisuose ir mes pritarsime kompromisiniams pakeitimams ir daugumai kitų pakeitimų. Ir tikiuosi, kad šis pranešimas iš tiesų leis padidinti saugą keliuose. Dar kartą labai nuoširdžiai dėkoju ponui Lundgrendui ir kitiems kolegoms. Aš manau, kad mes, moterys visos šešėlės pranešėjas, tikrai dirbome gerai kartu. Ačiū. Pone Grapinė, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai, tačiau kiti kolegos e, irgi nusipelno padėkos žodžių. Visi dirbo labai produktyviai, direktyvos tikslas yra pagerinti saugumą keliuose, mums tai yra labai svarbu. Taip pat svarbu užtikrinti sąžiningą konkurenciją, o tai galima padaryti tik nuolat keliant vairuotojų kvalifikaciją. Be abejo, visi gali išsakyti savo argumentus dėl šio dokumento. Politiniai barjerai, politinės spalvos šiuo atveju gali būti atidėtos į šoną ir pakanka šiuo atveju elgtis išmintingai. Socialdemokratų frakcijos pakeitimai buvo įtraukti į kompromisus. Mūsų frakcija remia visus kompromisus konstatavome, kad socialdemokratų pakeitimai, kurie nėra įtraukti į kompromisus, e, irgi nebuvo atmesti, jos buvo atsižvelgta. Noriu padėkoti APP e frakcijai ir, jau, ir jų pranešėjai, kurie parėmė socialdemokratų pateiktus pakeitimus. Manau, kad galiausiai mūsų frakcijos pageidavimai galiausiai atsispindi pranešime. Pavyzdžiui, kalbama apie tą nuostatą susijusią su mažiau negu 100 km spinduliu, kai transporto priemonės nevažiuoja toliau kaip 100 km spinduliu. E, be abejo, negalima visais atvejais pasitelkti į e learning sistemą arba elektroninio mokymo sistemą. Kalbame apie e, mokymą, e, kuris vyksta konkrečioje vietoje su instruktoriumi. Manau, kad mūsų pakeitimai pagerins ir šis dokumento prieimimas pagerins saugumą keliuose. Džiaugiuosi rastu konsensusu. Dėl 95-ojo kodekso, dėl, dėl, dėl tos taisyklės. Dabar manau, kad patvirtinus ją bus galima pagerinti reikšmingai vairuotojų kvalifikaciją. Gali įvykti ir surprizų, pavyzdžiui, kai e, transporto įmonės savininkas e, samdo vairuotojo, kurio tikslas yra tarp, siūsti į tarptautinius pervežimus, būtų gerai, kad tų surprizų būtų kuo mažiau tuomet. Ačiū, ponas Zylė. Labai ačiū. E, kolega Slatovskis negalėjo atvykti į posėdį ir aš norėjau pasakyti kai ką jo vardu kolega pritarė visiems e, septyniems kompromisams ir mes pritarsime jiems taip pat, taip pat ir visam pranešimui. E, ačiū, ponė Bilbao. Labai ačiū, pirmininkė. Sveiki visi. Labai trumpai norėčiau pasisakyti. Pirmiausiai padėkosiu Peteriu Liudgrenui už atliktą darbą. Manau, kad dialogas mūsų ir diskusijos vyko labai atvirai nuo pat pradžių. Galėjome aptarti visus kompromisus, kurie susijęs su šiuo pasiūlymu mes kaip frakcija Galvojame, kad turinys kompromisų yra geras, pirmiausia dėl to, kad manome, kad su tais kompromisais ir su pakeitimais mes tikrai uh, užtikrinsime, kad būtų pasiektas šio pasiūlymo tikslas. Tai yra e, bus galima pagerinti direktyvą, e, pašalinti jos spragas ir ji bus veiksmingai taikoma ir bus aktuali. Uh, E, dar norėčiau, e, kaip ir kiti kolegos sakė, kad mes pritarėme direktyvos tikslams ir norime užtikrinti, kad būtų galima, kaip galima geriau apmokyti mm, vairuotojus, kad būtų užtikrinta geresnė sauga keliuose. Ir mums, e, mes pateikėme kaip aldė frakcija savo pakeitimus, dirbome labai konstruktyviai ir uh, Mūsų tikslas buvo užtikrinti, kad mokymuose būtų taikomi aukštesni standartai vairuotojų ir kad būtų e, taikoma vieninga sistema autobusų ir sunkvežimių vairuotojams. Taip pat norime, kaip sakiau, kad būtų pagerintas mokymas, informavimas vairuotojų apie pavojus vairavimo ekstremalis sąlygomis, pavyzdžiui, vežant labai sunkius krovinius ar važiuojant pavojingais keliais. Ir uh, pagrindinis tikslas yra užtikrindesnė sauga keliuose ir tai turėtų leisti mums pasiekti to tikslo ir taip pat e, mokymai galėtų leisti užtikrinti e, teisingą konkurenciją visoje ES ir vienodas sąlygas visiems. Ir aš tikiuosi, kad tikrai mums pavyks tų tikslų pasiekti ir kad rytoj baltuosime už šį pasiūlymą. Dėkoju. Labai ačiū. Pone Kilonėm. Thanks a lot, Chair, dear colleagues. Uh... Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, Peterį, iš tiesų puikiai bendradarbiavome. Noriu pastebėti vieną dalyką, dėl ko esu šiek tiek nusivylusi. Galbūt galite ir atspėti, dėl ko esu nusivylusi, nes esu labai už skaitmenizaciją Ir man visai nepatiko ta mintis, kad mes čia nusatome laiko terminą elektroniniam mokymam. Nes aš suprantu, kad kartais reikia e, atlikti mokymus klasėje praktiškai, bet mes taip pat turime sukurti tokius teisės aktus valstybėms narėms, kurios juos įgalintų, jeigu jos norėtų žengti toliau ir įvesti kitokius mokymo metodus. Ir tikiuosi, kad dėrybos tęsis ir toliau, trišalių dialogų metu, ir atrasime sprendimą. Nes aš supratau, kad valstybių narių supratimas apie tą elektroninį mokymą tikrai nėra toks, kad reikia kažkaip prieštarauti praktiniam mokymui, bet tiesiog reikia lankstumo ir atvirumo galimiems sprendimams ateityje. Bet tai yra vienintelis dalykas, dėl ko mes guoja esame šiek tiek nusiminę, šiek tiek nusivylę. Bet suprantame ir kitus kolegas ir palaikome kompromiso dvasę, bet tiesiog norėjau pasakyti tai, ką mes galvojame, nes manau, kad e, tai iškils ir tolesnėse dėrybose, bet dar kartelį dėkoju, buvo tikrai labai įdomu ir labai džiaugiausi bendradarbiaudama su jumis visais. Dėkui. Merci beaucoup, Madame Kilonen. Mes... Ačiū, ponė Kilonen. Ponas Kramer, žodis jums. Dėkoju. Noriu padėkoti pranešėjai ir kaip e, sakė anksčiau kalbėjusie kolegos dėl klimato klausimus galėtume šį beitą pagerinti. Kol kas tai nebuvo įmanoma, na, bet šiaip mes balsuosim už šį pranešimą. Dėkoju ponui Kramer. Žvelgiu Europos komisijos atstovų pusę. Suteikiu žodį poniai Lenidų. Ar gerai ištariau jūsų pavardę? <laughs> Klausė pirmininkė. Tada gerai. Čia. Taip, dėkui, ponė pirmininkė. Labas rytas visiems. Mes džiaugiamės pranešimu, sveikiname jį, taip pat džiaugiamės parlamento parodytų palaikymų komisijos pasiūlymui. Norėčiau šitą priminti. Mūsų pasiūlymas buvo skirtas spręsti dabartinių teisės aktų trūkumus. Jie buvo nustatyti keturiose sritise. Pirmoji tai yra sunkumas vairuotojams kad vienoje valstybėje narėje nebuvo pripažįstamas mokymas atliktas kitoje valstybėje narėje. Kitas dalykas buvo vairuotojų mokymų turinys. Trečia, išimčių supratimas, reiškinimas. O ketvirta, tai buvo netitikimai, skirtumai, pavyzdžiui, dėl minimalaus amžiaus reikalavimų, dėl galimybių vienus mokymus kombinuoti su kitais mokymais ir taip pat e, elektroninių mokymų panaudojimas. Bet e, peržiūrėjus pakeitimus, uh, pateiktus pranešimui pamatėme, kad iš tikrųjų tie pakeitimai išaiškina, patobulina mūsų pasiūlymą ir jie pilnai dera su mūsų pasiūlymo tikslais, dėl ko mes labai džiaugiamės. Taip pat džiaugiamės ir tuo, kad kai kurie pakeitimai e, siekia kompromiso ir eina link to kompromiso, kuris buvo e, pasiektas taryboje todėl galima manyti, kad visai netrukus susitarsime tarp visų trijų institucijų. Bet keletas pastabų dėl visų pakeitimų. Visų pirma, dėl to pakeitimo, kur kalbama apie vairuotojų teisų direktyvą, kad reikėtų pra, e, iš, padidinti did, maksimalę masę, tai būtų 4,25 Ir mes suprantame, dėl ko yra pateiktas šitas pasiūlymas. Būtent čia siekiama skatinti ekologiškus automobilius transporto priemonės, bet mes manome, kad to reikėtų siekti ir tą daryti po to, kai bus atlikta išsami vairuotojų teisų direktyvos peržiūra. Nes tikrai yra numatytos išimtis ir mūsų nuomonė dabartinė sistema kol kas yra pakankama. Dar, dar keletas pastabų dėl trijų kitų pakeitimų. Visų pirma, tai yra taikymo srities išplėtimas, kad ji apimtų tuščius autobusus grįžtančius į priežiūros punktus ar garažus. Mes manome, kad toks pasiūlymas paveiktų į saugą keliuose, taigi bus numatyta tam išimtis. Antras dalykas, kurį žiūrime šiokių tokių problemų, tai yra galimybė kombinuoti mokymus atliekamus pagal kitus ES teisės aktus su CPC mokymais. Mūsų pasiūlymas buvo toks, kad viena, iki vienos dienos trukmės tokie mokymai atlikti kitose mokymų centruose, kurie veikia pagal kitus e, teisės aktus. Toks buvo mūsų pasiūlymas, dabar prašoma tą laiką pratesti iki penkių dienų. Ir mums atrodo, kad tai yra pernelik ilgas laiko tarpas. Na ir paskutinis dalykas - keitimasis elektroniniais duomenimis. Tai čia mes pritarėme jūsų pasiūlymai dėl profesinių kompetencijų pažymėjimo, bet mes manome, kad reikėtų įvertinti, kokius administracinius kaštus tai reikštų valstybėms narėms. Tokie būtų mūsų pastebėjimai, bet apskritai labai džiaugiamės šio komiteto atliktų darbo ir pateiktais pakeitimais. Dėkoju. Merci beaucoup. Dėkoju. Pone Lundgren, žodis jums, nes jūs esate pranešėjas, apibendrinkite. Dėkui. Turiu pasakyti, kad tikrai buvo labai malonu dirbti kartu su kolegomis. Labai konstruktyviai vyko dialogas per abu šešėlinių pranešėjų susitikimus. Taigi tikrai esu skolinga savo kolegoms, taip galiu pasakyti. Stengiausi visų pageidavimus atspindėti pranešime ir kad galų gale parengtume dar geresnę direktyvą ir man atrodo, kad mums pavyko to pasiekti. Taip pat noriu pasakyti, kad balsavome dėl darybinių įgaliojimų ir tikiuosi su taryba susitarti greitai ir iš to, ką girdžiu, atrodo, kad tai bus įmanoma. Dėkuoju kolegoms, tai buvo mano pirmasis pranešimas, buvo tikrai labai malonu dirbti kartu. Ačiū. Merci, Ačiū ponui Lungrin. Primenu, kad dėl šio pranešimo balsuojama bus rytoj. 9 val. 3 minutės, nes, prieš, nes 9 val. balsuosime dėl kito pranešimo, kurį jau minėjau taip pat. Ir kitas darbo tvarkės klausimas dabar. Tai yra viduržėmio jūros sustarimas su Maroku. Norėčiau suteikti žodį pranešėjui, ponui Dominik Rikė. Žodis jums. Ponas Rikė, ačiū, ponė pirmininkė. Na, iš tikrųjų, tai jau antrą kartą dėl šio sustarimo balsuoja, balsuoja Europos parlamentas 2007-aisiais. Jis buvo patvirtintas didžiulę balsų daugumą. Tas pranešim, šitas Pranešimas nuo 2006 metų galioja, susitarimas tiksliau galioja nuo 2006 metų ir kilo ginčas tarp tarybos ir komisijos po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Nes kilo ginčių ne dėl pranešimų pavadinimų ir suinteresuotos šalis atsidūrė teisingumo teisme. Buvo primta nutartis, kuri sako, kad teisė yra komisija šitam ginčia, teko ištaisyti pavadinimą šio sustarimo. Ir dėl to vėl mūsų komitetui tenka grįžti prie šio dokumento. Nes šiaip, kaip žinia, tai yra sustarimas dėl oro erdvės, sustarimas e, tarp ES ir trečiosios valstybės. Dabar kalbam apie rinkų atvėrimą, tai yra A fazės, fazė dabar. Čia kalbama apie vystimą, apie oro tranzito vystimą tarp įvairių valstybių narių ir Maroko. Antroji fazė e, yra teisinių aktų derinimas susijęs su saugumu, konkurencijos klausimais, kontrolės klausimais, būtina siekti tam tikros konvergencijos, kad Maroko teisė labiau dėrėtų su ES teisės nuostatomis ir galiausiai Taip pat e, ten minimos nuostatos dėl vadinamųjų kryžminių nuostatų. E, jokių ypatingų pakeitimų nėra. Tas e, susitarimas buvo taik, taikomas laikinai. Buvo balsuojama dėl patvirtinimo šio dokumento, nebuvo pateikta jokių pakeitimų, tad komitetui rekomenduočiau balsuoti už šį pranešimą. Pirmininkė, ačiū, pono Rikė. Dabar suteiksiu žodį ponui Rim Vanderkam. Prašau. Um, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Ik... Dėkoju. Savo kolegos vardu, e, kurio nėra posėdė, norėčiau pasakyti, kad džiaugiamės pono Rikė pastangomis nes jis 11 metų siekia, kad būtų sudarytas su Maroku šis sustarimas dėl oro erdvės. Mes labai vertiname jo darbą. Maroko karalystė atrodo nėra labai paprastas partneris, bet ponas Rykė panaudojo visą turimą žavesį ir buvo labai atkaklus, dėl to būtent šis sustarimas galėjo įsigalioti, dabar tikiuosi bus patvirtintas ir tikimės, kad daugybė lėktuvų galės sėkmingai skraidyti tarp ES valstybių ir Maroko karalystės. Frank Prus, mano kolegos vardu, didelis ačiū. Pirmininkė, ačiū ponui Vimanderkamp. Nežinau, Pone Reikė, ką jūs jam padarėt tam mūsų kolegai, bet jis jums labai dėkingas. Dabar noriu suteikti žodį poniai Ajalai Sander. Prašau. Sí. <laughs> Gracias, presidenta. Sí, me acabo de enterar que, en fin, que ha sido el trabajo de la vida. Dėkoju, pane pirmininkė. Na, iš tikrųjų, tai yra toks didelę gyvenimo dalį užimantis pono reikė darbas. Uh, E, mes, kaip Europos parlamentas, turime patvirtinti šį sustarimą. Tenka pripažinti, kad buvo padėta daug pastangų. Taip pat buvo kalbam apie būtinybę stiprinti mūsų ryšius. E, oro transporto srityje ryšiai su Maroko karalystė vystosi teigiamai. Ypač jeigu pasižiūrime į turimą tą specifinį susitarimą, kurį esame patvirtinę pagal kaiminystės e, taisyklės su Maroko karalystė. Tai yra ta šalis, kuri Šiaurės Afrikoje yra pati stabiliausia, kur augimas yra nuolatinis, ten veikia daug Europos įmonių, kurios taip pat sėkmingai auga ir plėtojasi. Vienintelis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra labai pozityvus. Tas susitarimas yra savalaikis, tai yra geras susitarimas. Tikiuosi, kad galėsime šį augimą ir ryšius tarp abiejų šalių dar labiau sustiprinti. Tikimės, kad tai mums padės vėlgi žengti pirmin kitose srityse, tokiuose, kaip pavyzdžiui, vizų klausimas, kad galėtume sustiprinti santykius Europos Sąjungos ir Maroko karalystės. Ačiū. Kolega Zylė, žodis jums. Labai ačiū. E, Jackie Foster vardu kalbu šį kartą. Ir noriu pasakyti, kad e, matome labai įdomų pavyzdį. Noriu pasveikinti, aišku, Dominik, bet e, nuo 2006 metų, kai įsigaliojo sutartis, tiek Europos Sąjunga, tiek Marokas įgyjo tam tikras leisės, tai reiškia krovinių gabenimą. Ir geras dalykas yra tai, kad keleivių gabenimas e, užtikrinamas tiek baroko, tiek ES įmonėms. Kainos per tą laiką sumažėjo 60 e, procentų. E, Aišku, yra techninių ir teisinių klausimų, dėl ko reikėjo e, mums grįžti prie šio pranešimo. Kaip sakė Dominikas, tačiau EKR, aišku, remia pasiūlymą e, suteikti pritarimą. Pone Kilonen. Dėkoju, pirmininkė, brangus kolegos, dėkoju Jums. E, Katerina siunčia Jums geriausius linkėjimus, Dominik, už puikų bendradarbiavimą dėkoja. Daugiau nieko negaliu pasakyti papildomai prie to, ką kolegos pasakė. Jie viską paaiškino, puikus darbas, puikus rezultatas, dirbkime toliau. Dėkoju, ponas Krameris. Mes manome taip pat, kad viskas gerai. Atsižvelginti visus įprasnius dalykus, labai ačiū pranešėjai Dominikui Rikė. Norėčiau kreiptis į pranešėją paraginti, paprašyti jų apibendrinti e, diskusiją, nors visi sako, kad e, tarp Europos Sąjungos ir Maroko viskas yra neblogai, prašom. Dėkoju, ponia pirmininkė. Ačiū kolegoms už jų malonius žodžius ir patvirtinimą to, kas buvo daroma. Aš nuo 2009 metų dirbau prie šio pranešimų, taigi daug metų prie jo dirbau tikrai daug Ir manau, kad visų kolegų bendradarbiavimas e, davė pagaliau vaisių. Tai yra iš tikrųjų sunkus darbas, tačiau derinimo to klausimo pagaliau pavyko sklandžiai ir turime pozityvų rezultatą. Pirmininkė. Na, dar iš anksto nesidžiaugim labai, balsuosime rytoj e, ir tas pranešimas bus patvirtintas arba atmestas. Nuo devinių bus balsavimas, na, o jeigu turėtumėte pakeitimų, tai juos pateikti galite iki šio vakaro 18 valandos 30 minučių. Tai yra patvirtinimo balsavimas ir šiaip pakeitimų nebus galima teikti balsavimo metu. O dabar keliaujame prie kito darbo tvarkės klausimų ir kviečiu šiltai sutikti mūsų svečią. Tai yra Jungtinių tautų organizacijos specialusis pasiuntinys Žautoda atsakingas už saugumą keliuose. te mettre à côté. Alors, Monsieur Jean Todd, merci d'avoir. Pane Jean Todd, ačiū, kad priėmėte mūsų kvietimą. Jūs esate Junktinių tautų specialusis pasiuntinys kelių eismo saugumo klausimų. Pirmą kartą lankotės mūsų komitete. Ačiū už Jūsų vizitą ir norėtume iš tikrųjų susitelkti prie kelių eismo saugumo. Mūsų komitetui tai yra prioritetas, žvelgiu Europos komisijos pusę ir manau, kad jie patvirtins, Europos komisija taip pat tikiuosi e, pateiks jau kitais metais siūlymą geresniam saugumui keliuose užtikrinti. Kasmet turime tos liūdnus skaičius. 1,3 milijonai žmonių žūsta pasaulyje keliuose ir 50 milijonų būna sužeidžiama. Pusė visų šitų mirčių yra susiję su pažeidžiamiausiais kelių eismo dalyviais - piešiaisiais, dviratininkais ir panašiai. Taip pat Tarp jaunimo e, žūtis keliuose yra viena iš, iš, iš svarbiausių mirčių priežasčių tarp 15-20 metų žmonių. Tai yra aštu, kelių eismo nelaimės yra aštuntoji mirtingumo priežastis pasaulyje apskritai. E, be abejo, e, mirtis ar sužeidimai keliuose yra labai rimta problema, yra laikas reaguoti, nes tai turi ir ekonominį bei finansinį poveikį visuomenėms, neskaitant tų praradimų visų. Jungtinės tautos 2010 metais priėmė veiksmų, dešimtmečio veiksmų planą kelių saugumui užtikrinti. Aš turiu 2010 datą savo dokumentuose, bet regisi nuo 2011 jis galioja. 2015-aisiais, ponė Todžius, buvot paskirtas Junktinių tautų specialiųjų pasiuntinių kelių saugumo klausimams spręsti. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį, nes Ko gero, jūsų vizitės padės mums labiau susitelkti, susiburti Europos Sąjungoje, kad būtų įmamasi konkretesnių, didesnių įsipareigojimų kelių saugumui pagerinti, kad tai taptų iš tikrųjų prioritetu. Mūsų komitetui tai bent jau yra prioritetas, jau daugelį metų. Tai džiaugiuosi, matydami savo posėdėje ir kartu su kolegom paskui dar padiskutuosime šiuo klausimu. E, norėtume išgirsti daugiau, koks yra jūsų darbas, su kokiam kliūtim susidurėte. Suteiksiu jums žodį netrukus, tačiau prieš tai visi kartu pažiūrėkime tarptautinės automobilių federacijos parengtą filmą. 3500 gyvybių, taip vadinasi tas filmas. O paskui žodis bus suteiktas jums. On Friday, March 10, 2017, the Fédération Internationale de l'Automobile held a press conference for the launch of the FIA JC Decaux campaign entitled 3,500 Lives. In the presence of Jean Todt, Jean-Charles Decaux, Zedrad Al-Hussein, Violetta Balk,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 reduzca usted la velocidad para salvar vidas. Monsieur Todd, je vais... Pone Todd, 10-15 minučių norėčiau skirti jums, kad papasakotumėt, kaip žvelgiate į situacijos keitimąsi po 2015 metų, kokie šiandien jūsų prioritetai, o paskui vyks diskusija po jūsų pasisakymų. Žodis jums. Didėkoju, ponia pirmininkė, mėla Karimadėlį. Ponios ir ponai Europos parlamento nariai, laba diena visiems. Norėčiau padėkoti visiems, kad pakvietėte pasisakyti apie kelių eismo saugumą savo transporto ir turizmo komitete. Tai yra, mano supratimu, labai svarbi tema. Tai yra mano visų įsipareigojimų esmė. Esu automobilių tarptautis federacijos pirmininkas ir esu uh, E, jungtinių tautų organizacijos generalinio sekretoriaus specialusis pasiuntinys e, šiuo klausimu. Filmas buvo sukurtas tam, kad pernai būtų galima pradėti šios federacijos kampaniją, e, kurios tikslas yra pagerinti kelių saugumą, filmus 3500 gyvybių. 900 miestų šis filmas buvo parodytas, 80 pasaulio šalių, jis išverstas į 30 kalbų. Uh, Tai yra viena iš didžiausių kampanijų šią temą vykdyta tarptautiniu lygmeniu. Jeigu būtumėm, kodėl mes jį padėjome 3500 gyvybių, kaip paminėjo pirmininkė, 3500 žmonių, kurių penki, iš tarp jų 500 vaikų žūsta keliuose kasdien. Tai yra milijonas 250 tūkstančių gyvybių, kurias prarandame uh, kasmet ir didelė dalis jų prarandama besivystančiuose šalise. Taigi tas žūtis keliuose yra didžiulė rykštė, tai yra skandalas, tai yra didžiulis iššūkis mums visiems. Šalia sunkių lygų, e, klimato klausimų ir stikinių nelaimių. Tai yra iš tikrųjų tas dalykas, kai reikia veikti tarptautinių lygmenių, pasitelkiant reikiamas neįlinės priemonės, kad būtų saugomos gyvybės. E, Šioje strategijoje raginama visus e, suinteresuotus subjektus nacionalinės vyriausybės, e, supranacionalinės struktūras tokios kaip ES ar nevyriausybinės organizacijas ir asociacijas, pramonės, uh, atstovus bei kelių profesionalus ir visus piliečius įtraukti į šio tikslo siekį. Šios rykštės akivaizdoje turime e, keletą priemonių. Informavimas, švietimas ir prevencija pirmiausia, e, taisyklių harmonizavimas ir jų e, sklandus taikymas, automobilių saugumas, kelių infrastruktūros gera kokybė ir visa tai sudaro tris principus bendrai saugumo politikai kurios tikslas yra pasiekti rezultatų trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu. Jeigu iš tikrųjų pavyks tuos svarbiausius principus įgyvendinti visose pasaulio regionuose ir visose šalise, tai tuomet mums pavyks labai reikšmingai sumažinti aukų skaičių. Tad turime e, mąstyti žemynų mastu. Tas darbas, kurį atliekate jūs, Europos parlamento nariai, E, yra taip pat labai svarbus, jūs dirbate su kitomis institucijomis, su Europos komisija, su ES taryba ir jūsų tas atliekamas darbas yra labai svarbus tinkamo ligmens. Ponios ir ponai Europos parlamento nariai, tie žingsniai turi esminę svarbą. Norėčiau paminėti tris svarbus, svarbius dalykus. Pirmiausia, jūs teikėte E, iniciatyvas įvairias. Jūs taip pat tvirtinate jungtinių tautų darbus ir veiksmus siūlomus e, valstybių ir valstybių narių mastu. Trečia, e, jų ES gali vaidinti paskatinimo vaidmenį, rodinamą pavyzdį kitoms valstybėms, trečiojo pasaulio valstybėms, kad mažėtų neligybė, kad kelių saugumas e, der, visose valstybėse gerėtų, tuo būdu pagerinantų šalių ekonominę situaciją. Nuo 2009 metų kalbėjau, kad nacionaliniai 250, 250 automobilių klubų, e, kurie priklauso mano Suomijoje federacijai, dirba darbą e, kurio tikslas yra įtvirtinti kelių saugumo prioritetą. Norėčiau, kad tų veiksmų būtų daugiau, kad jie būtų stipresni, Ir visą tai tam, kad būtų galima atlikti naujus tyrimus, užkitikrinti geriau prevenciją ir pasiekti efektyvesnių rezultatų pasitelkiant naujus sprendimus. Tad imiausi dviejų naujų iniciatyvų. Pirmoji buvo e, sukurti tą e, konsultacinę grupę, kurios tikslas yra dirbti prie kelių saugumų klausimų, ten sprendimus priima ekonominio pasaulio atstovai, jie priklauso tarptautinėms organizacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir e, pasaulinės automobilių federacijai. Tų asmenų tikslas yra pasiūlyti ir įgyveninti konkrečias priemonės. Ši darbo grupė e, siekia pagerinti finansavimą e, egzistuojančių priemonių kelių saugumui užtikrinti ir ieško naujų finansavimo priemonių. Jie ir toliau dirba koordinavimo darbą, e, užtikrinant atskiruose regionuose kelių saugumą, taip pat nacionalinių lygmenių vykdo tam tikrus veiksmus, jie dalyvauja pasaulinėse iniciatyvose, kurių tikslas yra, kad visos šalis prisijimtų e, tam tikrus įsipareigojimus, užtikrinant automobilių saugumą ir asmenų eismo dalyvių saugumą. 3500 gyvybių e, mano e, pasisakymo pradžioje paminėta gali būti išsaugota. Mes kreipėmės į reklamos agentūras, į kitus interesuotus subjektus, kad uh, siekime, kad tą kampaniją paremtų žymios asmenybės, sportininkai, buvo parengta 11 e, auksinių taisyklių, jas pateikė tarptautinė automobilių organizacija. E, būtina, kad būtų laikomasi nustatyto greičio, kad būtų užsisektas saugos diržas, kad prie vairo nebūtų skambinama, kad pavargus vairuoti būtų daromos pertraukos ir yra daug kitų dalykų, kuriuos jūs žinote. Paskutinė iniciatyva, kuri paskelbta pavasarį, turi tikslą, kad būtų nuolatos tikrinamas vairuotojų regėjimas. Ir e, žvaigždžių asmenybių e, dalyvavimas kampanijoje padeda pasiekti jaunimus. E, taip pat klubai automobilių teikia įvairias medžiagas ir deda rimtas pastangas tam, kad būtų labiau informuojama nacionalinių, regioninių ir vietinių lygmenių apie kelių saugumo klausimus. Kai dėl mano vaidmens jungtinėse tautose, aš nuo 2015 balandžio einu savo pareigas, esu jungtinių tautų generalinio sekretoriaus specialiusis pasiuntinys kelių eismo saugumui. Aš pasiūliau e, plataus užmojų rezoliuciją, kurios tikslas yra sukurti naują jungtinių tautų fondą skirtą kelių saugumui pagerinti. Būtina, kad šita idėja būtų patvirtinta, tikiuosi jūsų paramos tam, kad man pavyktų gyveninti šią idėją. 2010 metais Junktinių tautų generalinė asamblėja priėmė dešimtmečio veiksmų planą kelių saugumui nuo 2011 iki 2020 metų. Tikslas to plano yra stabilizuoti ir sumažinti mirčių keliuose skaičių visame pasaulyje. Mano vaidmuo remiant ekonominė jungtinių tautų komitetui Europai paremti tuos tikslus ir jų gyvendinimą visame pasaulyje. Tuo būdu aš tiesiogiai palaikau dialogą su politinė atskirų regionų valdžia ir galiu pasakyti, kad pažangos yra. Aš tai matau, dar lieka ir darbo, kurį reikia atlikti ypatingai Afrikoje, Latino Amerikoje ir Pietų Azijos šalyse. Kokie tai yra veiksmai? Tai yra ta patirtis, kuri gali būti galbūt naudinga jums, Europos parlamento nariams dirbantis prie šio klausimo. Ką galima pasakyti apie kelių saugumą Europos Sąjungoje, kaip pagerinti rezultatus Europos Sąjungos lygmenių. Keletas faktinių dalykų mums nušviečia situaciją. Ko gero, jūs tai žinote. Pirmiausia, pagal paskutinius statistinius duomenys susijusius su kelių saugumu, kuriuos paskelbė kovo mėnesį Europos komisija, yra štai kokia. ES keliai pasaulyje saugiausiai. 2016 metais ES buvo 50 žuvusių kelyje milijonų žmonių, 174 e, toks vidurkis e, yra pasaulyje. Taigi Europoje keliuose mažiau žūsta žmonių negu kitose pasaulio regionuose bet dar ir tai tebėra per daug tų aukų. E, mes galime pasakyti, kad daugelį Europos šalių kelių saugumo politika veikia jau 40-50 metų ir tai padėjo pasiekti reikšmingų rezultatų. Iš to išplaukia kita pasiekmė. E, buvo pasiekta konkrečių rezultatų, o dabar uh, E, aukų keliuose skaičių mažinti tampa sunkiau. Matome, kad tas rezultatas stagnuoja daugelį Europos valstybių. ES lygmenių 2014-2015 metais, 2016 tas aukų sumažėjimas buvo labai nedidelis, viso labo 2 procentai. Tas stagnavimas uh, lieka, sakyčiau, stabilus, tačiau kelių transporto srautas nuolatos auga. Tad turime blaiviai žiūrėti situaciją ir suprasti, kad strateginio tikslo, kurio esmė yra sumažinti nu, tarp 2010-2020 metų avarijų aukų skaičių iki nulio, e, bus e, labai sunku pasiekti tokio tikslo. Ba, buvo pasirašyta deklaracija Valetoje kovo mėnesį Maltoje. Aš kaip specialusis pasiuntinys dalyvavau su transporto 28 ministrais ES, dalyvavo komisarė ponia Bulč, mes priemėm tą deklaraciją ir ją pasirašėme. Trečias elementas svarbus yra tas, kad tebėra daug skirtumų tarp ES atskirų valstybių. Šiaurės Europoje, pavyzdžiui, kaip Švedijoje, Olandijoje, Rungtinėje karalystėje, e, žemiausias yra mirtingumas e, keliuose 30 žmonių tūkstančių gyventojų, o rytų Europos valstybėse, kurios vėliau įstojo į Europos Sąjungą, reikalavimai ten nevienodi saugumo požiūrių. Bulgarijoje, pavyzdžiui, Rumunijoje, Latvijoje ir Lenkijoje tris kart, tris kart daugiau žmonių per metus žūsta, iki 80 žmonių žuvusių milijonų gyventojų. Tad tos atskiros saugumo pakopos ir tie skirtumai turėtų paskatinti mus ir jūs, ponios ir ponai parlamentarai, dėti dar didesnės pastangas. Tad džiaugiuosi, kad Europos komisija paskelbė, jog peržiūrės reglamentą dėl bendro kelių transporto priemonių saugumo 2018 metais. E, šios peržiūros laukia visi dirbantis prie kelių saugumo klausimų. Ir dabar jau Ir tai labai džiugu, kadangi tos peržiūros kalendorius, tai pradžia tos peržiūros buvo nuotos atidedama. E, be abejo, reikia tam tikrų juridinių aplinkybių ir kitų aplinkybių, kad tekstas galėtų būti parengtos. Tad dabar galiu tik pasakyti, kad labai raginčiau laikytis numatytų darbų grafiko. Kova už kelių saugumą taip pat yra kova su laiku savotiškai. Gaila, kad mūsų E, susitikimo metu apie 150 žmonių bus žuvę keliuose per tą laiką, kol mes čia kalbame. Taigi laikas iš tikrųjų šiuo atveju nėra mūsų sąjungininkas. Džiaugiuosi pasiektą pažangą ir čia žinau, kad buvo įdėkti nauji nuo 2013 metų sausio mėnesio nauji vairuotojo pažymėjimai, griežtesnės taisyklės e, taikomos jaunuoliams norintiems vairuoti galingus motociklus. E, tarp valstybiniai teisės aktų, tarp valstybinių teisės aktų taikymas 2015 metais nuspręstas, kuris padeda išvengti nebaudžiamumo, kai kelių eismo taisyklės pažeidžiamos užsienyje irgi yra geras dalykas. Balandį 2014 buvo dėl techninės apžiūros primtos naujos taisyklės, tai padėjo sumažinti avarijų skaičių keliuose dėl to, kad e, transporto priemonės yra techniškai netvarkingos. Į kol E, sistemos veikimas automobiliuose padeda išsikviesti aulo, e, taisytas sistema automobiliuose pradeda išsikviesti pagalbą avarijos atveju. 2018 metais visi automobiliai bus aprūpinti šią sistemą, tai padės išgelbėti dar daugiau gyvybių. Reikalavimai susiję su profesionalių vairuotojų mokymu taip pat puikus dalykas. Direktyvos peržiūra dėl infrastruktūros saugumo Europos strategija susijusi su išmaniomis e, transporto sistemomis ar inteligentiškomis transporto sistemomis yra taip pat geras dalykas. Taip pat yra sukurta kelių saugumo hartija. Visi tie dokumentai papildo vykdomą politiką. 27 taisyklės išdėstytos darbo dokumente, kuris vadinasi gyvybėms gelbėti, stiprin, stiprin Europos Sąjungos kelių saugumo stiprinimas. Ponas Dieter Lambrichtkor rengė šį pranešimą. Jis yra buvęs e, kelių profesionalas taip pat. Jūs esate numatę šį pranešimą nagrinėti komitete, tai yra žingsnis teisinga kryptimi, siekiant pagerinti saugumo standartus miestuose. Norėčiau trumpai pakalbėti apie naujasias technologijas. Be abejo, jos padeda sustiprinti pasyvų automobilių saugumą. Tai yra lemiamas veiksnys, ir reikia pasinaudoti visomis galimybėmis, kurias teikia mums techninė pažanga. Tačiau turime konstatuoti ir tai, kad e, naujų technologijų naudojimas plačiaja prasme viešoje erdvėje sudaro didesnę riziką, jeigu kalbėsime apie saugumą. Pavyzdžiui, telefonas uh, už vairo tai gali sukelti mirtiną pavojų ir turime ir toliau uh, mūsų pastangas tęsti prie, dėtulių pastangas siekdami prevencijos ir taikydami sankcijas, kai taisyklių nesilaikoma. Pavyzdžiui, e, dviratinkai taip pat blaško vairuotojus ir e, miestuose juos reikia kreipti ypatingą dėmesį. Manau, kad turime pasitelkti technologinę pažangą tam, kad pagerintume vairuotojų mokymą, ar jie būtų labiau patyrę ar mažiau, kad jie priprastų prie naujų saugumo priemonių, kurios siūlomos naujose automobiliuose ir kad jiems būtų nuolat primenama, kad pačios geriausios technologijos negalės pakeisti žmogaus. Tad e, jis turi likti dėmesingas, turi laikytis taisyklių, gerbti kitus eismo dalyvius, tai yra lemiami saugumo elementai. Būtent dėl to mūsų e, mobilumo klubas mokymui skiria didžiulį dėmesį. Jų patirtis e, tarnauja vairuotojų saugumui. Mūsų Europos nariai, kurie priklauso pirmam regionui, e, generalinė direktorė Lorena Kriel yra pasirengusi diskutuoti toliau šiuo klausimu, įskaitant techninės taisyklės. Ponios ir ponų Europos parlamento nariai, norėčiau užbaigti savo pasisakymą įvadinį, pakviesdamas jūs dėti didesnius pastangas šioje srityje. Europos Sąjunga yra pažengusi toliau negu kiti pasaulio regionai kelių saugumo srityje, tad ji gali dar labiau negu šiandien stengtis padėdama kitiems pasaulio regionams, kur e, kenčiame labiausiai nuo kelių nesaugumo. Jeigu 50 žmonių per metus tenka milijonų Europos Sąjungoje žuvusių per metus, 250 toks skaičius žuvusių per metus milijonų gyventojų, kitaip tariant, penkis kart daugiau e, siekia šis skaičius Vietname ar Alžyre. Jaunimą ypač paliečia šį rykštį, nes čia jie labiausiai yra pažeidžiami. Norėčiau pasakyti, kad nelaimės keliuose labiausiai paliečia 15-29 metų jaunolius, jų žūsta daugiausia. Tai yra aštuntoji mirtingumo priežastis pasaulyje. Ir taip pat e, daug, daug žmonių būna paliesti labai skaudžiai tų nelaimių. Jeigu būtų remiamas bendrų taisyklių taikymas, jeigu būtų remiama saugių kelių statyba, jeigu bus raginami automobilių gamintojai gaminti saugesnius automobilius, jeigu mokyklose jaunuoliai bus mokomi vairuoti saugiai, tai tuomet bus ne tik pagerintas kelių saugumas, bet taip pat uh, Bendriau kalbant, bus paskatinamas ir šalies vystimasis apskritai. Esu įsitikinęs, kad yra labai glaudus ryšys. Ir tą įrodo skaičiai tarp šalies išsivystimo ir saugumo keliuose. Ne tik kelių saugumas rodo šalies išsivystimo lygį, bet taip pat šis rodiklis yra savotiškas vystimosi svertas, kuriuo turime pasinaudoti tai gali padėti siekti didesnės pažangos. Būtent dėl to noriu pateikti kitą konkretų siūlymą, kad šis įsitikinimas įgautų kūną. E, kelių saugumas yra vienas iš faktorių, skaičiuojant žmogiško įsivysimo faktorių, kurį sukūrė PNUD programa 90 metais siekiant įvertinti žmogiškojo įsivystymo lygį pasaulio valstybėse. Šis koeficientas remiasi trim e, dalykais - BVP vienam gyventojui, e, švietimo lygmenių ir vidutinė gyvenimo trukme. E, čia svarbu taip pat atsižvelgti ir į mobilumą. Ir taip pat atrodo reikėtų įvertinti ir kelių saugumą tuo pat metu. Tai būtų papildoma paskata atskiroms šalims daugiau investuoti į būtent į šį prioritetą kaip buvo pasakyta, ir jūs matėte taip pat ir filme, kaip minėjo Junktinių tautų vyriausiasis žmogaus teisų komisaras, prieiga prie saugių kelių yra pagrindinė teisė, tai yra viena, viena iš žmogaus teisų, tad mes turime padaryti viską, kad apgintume šią teisę. Ponios ir ponai parlamentarai, dėkoju Jums uždėmesi ir esu pasirengęs atsakyti į Jūsų klausimus. Dėkoju. E, labai ačiū mūsų svečiui, jūs labai e, kalbėjote dinamiškai, bet mes kaip parlamentarai turime įsiklausyti jūsų žodžius ir turime suvokti keletą dalykų. Pirmiausia, imtis atsakomybės e, mūsų atsakomybė prievolės turi būti turbūt pavyzdinės ir ne visuomet mes uh, tą užtikriname taip pat. Jūs sakėte, kad reikia politikos dėl kelių saugumo ir jūs teisus, nes e, matome, kad yra labai ryškus skirtumai tarp valstybių. Ir nežinau, kodėl ką. E, kodėl ES negalėtų tapti lyderę šios ryties. Ir jūs taip pat kalbėjote apie e, žmogiško įsivystimo indeksą. Matome, kad e, gerbuvio rodikliai yra skirtingi valstybėse narėse ir tai yra susijęs su socialinė raida. E, Indeksai tie skaičiuojami ne kaip ekonominis augimas, bet e, kaip gerbuvio tam tikras lygis ar augimas. Ir jūs e, taip pat pateikėte tam tikrų, pateikėte tam tikrų filosofinių apmąstymų. E, vieni dalykai yra ekonominiai klausimai, bet taip pat ir e, filosofiniai, pavyzdžiui, kaip mes vertiname ir gerbėme kitus Ir taip keliai turi būti saugesni ir turėtų būti vieta, kurioje gyvenama, o nemirštama. Dabar pradėsime diskusijas po e, šios įžangos ir pirmiausia pasakys koordinatoriai. Ponas e, Vandenkamp, EPP vardu, prašom. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju mūsų svečiui. Mūsų pranešėjas e, Dieteris Koch toj pat taip pat pasisakys. Bet kokiu atveju aš noriu pasakyti, kad klausimai yra aiškus ponas Tot. Um, turbūt girdimus. Gal jis nori klausyti rusiškai, bet turbūt prancūziškai klausytis būtų jam lengviau, trečias kanalas. Girdite mane? Puiku. Gerbiama pirmininkė, dėkuoju. visuomet man e, e, labai įdomu, kada tarptautinė e, e saugumo keliuose asociacija, taip pat e, jungtinių tautų e, specialusis pasintinys, jo darbas Aš e, suprantu, kad mes suvokiame greičio pavojus. Aš priklausau e, grupiai žmonių, kuri važinėja motociklais ir mes esame tikrai labai pažeidžiami. Aš dabar norėčiau pateikti keletą klausimų, ponai Tot. Pirmiausiai, kaip gali būti, kad socialinės problemos nepriskiriamos socialiniai darbuotojai. Milijonas 250 tūkstančių per metus žmonių žūsta. Tai yra milžiniškas skaičius. Jeigu palyginsime tai su karu Sirijoje, nors tai yra liūdnas palyginimas, tai mes ar, ar pasižiūrėsime į žemės darbėjimą Meksikoje, pamatysime, kad mirtys keliuose E, nesulaukia pakankamai dėmesio. Dar prisiminkime sužeistus žmonės, nukentėjusius. Mes, kai kurie, užsimame sportu, bet e, šiaip, e, aišku, kyla tam tikrų problemų šioje srityje, bet, bet keliuose žūtis yra labai rimta problema apskritai. E, kitas dalykas - žmonės, kurie vyksta į kaimą, važinėja. Ir jeigu pasižiūrėsime į Kanadą. Ir pasižiūrėkime į kelių saugumą ten ar Australijoje, Naujojo Zelandijoje. Reikia pagalvoti apie tai, kur mes esame, O jeigu mes pasižiūrėsime į Rusiją, tai suvoksime, kad ten iš vis nėra jokios saugos keliuose. Ir mokymas labai svarbus iš tikrųjų ir e, dėl direktyvos trečiosios dėl vairuotojo pažymėjimų. Aš žinau, kad bus mm, svarstama jį greitai, bet galbūt būtų galima mums išgirsti iš komisijos, ar yra e, kokiu nors e, naujienų šioje srityje. Dabar mokyklos. apie seksą mokiniai išmano viską. Taip pat e, apie LGBT teisės ir taip toliau ir panašiai. Taip svarbu yra šviesti e, vaikų šioje srityje, tačiau dėl kelių saugos, e, ką jūs, kaip jūs įsivaizduojate, kaip viskas atrodo Europoje? Ir dar vienas dalykas - privačios įmonės. automobilistų klubai. ir socialinė atsakomybė įmonių. Kaip uh, užtikrinti tą atsakomybę kasdien ir kaip tą įdėkti praktiškai. Galiausiai techninės inovacijos. Uh, kolegos žalieji yra prieš e, tą skubios pagalbos skambutį, e-call taip vadinama. Aš puikiai žinau, labai gerai žinau, kad e, žalisims nepatinka ta sistema e-skambučio. Bet kaip gali, sakoma, kad jis pažeis privatų gyvenimą, bet ar tikrai taip? Ir europiečiai bijo autonomiškų transporto priemonių. E, jie bijo, kad pažeidžiami vartotojai gali nukentėti. Taigi tiek. Ismail Ertuk. Dėkoju, pirminkė. Norėčiau pasidžiaugti, kad jūs atvykote pas mus į Briuselį. Aš asmeniškai tuo džiaugiuosi ir savo frakcijos vardu norėčiau pasveikinti jūs. Labai malonu pasikalbėti su jumis. Jūs esate Junktinių tautų specialusis pasiuntinys. Mes, jeigu pasižiūrėsime į skaičius, 1,1 milijonas 150 tūkstančių žuvusių keliuose E, iš jų 500 vaikų. E, tai yra šokiruojantys skaičiai. Bet manau, kad kiekviena mirtis jau yra e, nebūtina, išvengtina. Jeigu pažiūrėsime į situaciją dabar Europos Sąjungoje ir e, situaciją prieš 30 ar 40 metų, tai pažangos yra ir mes labai ją džiaugiamės. Manau, kad darbas su Europos Sąjunga e, šiuo požiūriu buvo naudingas. Matėme, kad mirtingumas keliuose sumažėjo pastarojo metu, tačiau mes dar ne viską padarėme ir e, galim, galėsime sakyti, kad viską nuveikėme tuo met, kai nebebus iš vis žūstančių keliuose. Mes galime galbūt žengti tik pamažu į priekį, nes matome, kad skaičiai nesikeičia ir galėsime užsitikrinti didesnę sėkmę, kai bus naudojamas naudojami techninės pažangos elementai keliuose. Ponas Junkeris, kalbėdamas apie Europos ateitį, vis tik tai nieko nepaminėjo apie tai ir komisija tam tikrus pasiūlymus šioje srityje tarsi sulaikė. Sakoma, kad reikia užtikrinti geresnį reglamentavimą visų pirma. Manau, kad reikia toliau daryti spaudimą komisijai. Ir manau, kad bus naudinga mums pasitelkti naujasias technologijas. Neseniai kai kurie turėjome galimybę susipažinti su kai kuriomis iš jų, pavyzdžiui, automatinės stabdžių sistemos ar e, daviklių technologijos pažangesnės įvairios kameros ir panašiai. E, pavyzdžiui, dabar gali matyti tą mirties tašką veidrodėlėje geriau. Aš Frankfurte automobilių parodoje neseniai lankiausi ir matėme, kad daugelis gamintojų gali E, įmontuoti e, šonius veidrodėlius taip, kad jie viską atspindėtų ir taip pat montuojamos kameros, kad būtų užtikrintas geresnis e, vaizdas. Taigi toks vairavimas turbūt yra žingsnis į priekį, nes tai prisidės labai stipriai prie gyvybių išsaugojimo keliuose. Ačiū Jums. Dėkoju. Pona Zylė. Dėkuoju, pirminkė. E, labai nuoširdžiai sveikinu poną Totą. Buvo labai įdomu jūsų išklausyti ir mūsų diskusijos e, mūsų komitetui bus labai svarbios. Mes e, priminėjame teisės aktus ir mes, aišku, galvojame apie ES e, rinką. Jūs sakėte, kad ES padėtis yra kur kas geresnė negu kitur pasaulyje saugumo keliuose požiūrių. Aš norėjau jūsų paklausti apie Afriką, Latino Ameriką, e, keletą šalių. Ką jūs, kaip specialusis jungtinių tautų įgaliotinis, aišku, galite padaryti daug daugiau negu mes, Europos Sąjungoje, o tų klausimų galbūt nebeklausiu, bet dabar reikia galvoti mums apie Europos Sąjungą ir noriu paklausti jūsų, kaip jūs galvojate, kaip plėtosis mobilumas keliuose Europoje. Žmonėms to reikia ir tai reiškia, kad daugiau atsiras subjektų keliuose ateityje, o galbūt mums pavyks užtikrinti, kad būtų mažiau subjektų, bet e, didesnis mobilumas. Ar tai nėra prieštaravimas, kuris neleistų plėtotis šiam aspektui? Jūs taip pat kalbėjote apie tam tikras priemonės, kurios gali būti įdėktos. Aš norėčiau sugrupuoti į keturias kategorijas. E, tai pirmiausia, įpročiai vairuotojų, dviratininkų ir panašiai, ar ką nors galima pakeisti. Kitas dalykas - infrastruktūra. Ar reikėtų daugiau investuoti į E, kelius arba saugumą keliuose. Trečioji kategorija ir grupė yra technologija. Ne tik tai Formulė 1 e, patenka į šią kategoriją, bet ir visi kiti elementai susijęs su saugumu keliuose. Ir ketvirtas dalykas yra politika vietos savivaldybių lygmenių, taip pat ES lygmenių. E, žiūrint į šias keturias kategorijas, kur, man atrodo, mes galėtume, kaip jums atrodo, kur galėtumėte, galėtume pasiekti daugiausiai rezultatų ir kas turėtų būti didžiausias prioritetas. Toliau, ar jūs galėtumėte paminėti tris priemonės, kurios ES galėtų būti sėkmingiausiai įdėktos, kad, įdėktos, kad e, sustiprintų saugumą keliuose. Ką jūsų nuomonė reikėtų daryti ES būtent lygmenio, aš nekalbu apie miestus ar savivaldybės, bet Europoje trys priemonės. Dėkoju, ponė Ziliu. Daug buvo užduota klausimų, suteiksiu galimybę ponui Todd kad e, pateiktų mums e, atsakymų į tuos klausimus. Ponas Tod, dėkoju. Iš tikrųjų klausimų daug, bet ponas Vanderkamp, kuris pirmas su klausimu regis, išėjo iš salės. Diskusija ne į mikrofoną. A, jis yra, tik atrodo persėdo į kitą vietą. Na, tuomet viskas gerai, sako kalbėtas. Trumpa įžanga dėl jūsų tokio nustebimo. Dėl to, kad aš esu automobilio tarptautinės federacijos vadovas, generalinis sekretorius ir kartu jungtinių tautų specialusis pasiuntinys. Jūs leidote suprasti, kad tai yra Tiksliau norėčiau pasakyti, kad tai yra dviejos, dviejos pareigos, kuris tarpusavį suderinamos ir vienas, vienos kitą papildo. Automobilistų tarptautinė federacija dirba du darbus. Viena vertus veikia kaip teisės aktų kurieja ir reguliatorė susijus, dėl, dėl automobilių sporto. E, prioritetas yra kelių saugumas. Taip pat jie atlieka, federacija atlieka savotišką laboratorijos funkciją galite įsitikinti, kad jau 3-40 mečius sport, automobilių sporto renginiuose aukų skaičius reikšmingai sumažėjo. Mūsų visų tikslas yra pasiekti, ar tai būtų automobilių sportas, ar tai būtų e, nelaimingi atsikimai keliuose, kad žuvusių skaičius būtų nulis, kad jų tiesiog nebūtų. E, Taip pat rūpinamės infrastruktūra, kur vyksta automobilių e, sporto varžybos, įranga, kad ji būtų saugi. Ši pažanga galiausiai turi būti perkeliama į tai, kas vyksta keliuose. Kitas darbų baras, kurie, kurio užsijima tarptautinė automobilistų organizacija, tai yra judumas, mobilumas E, turime per 50 klubų savo federacijos narių. Norime, kad visame pasaulyje automobilių eismas būtų sklandesnis, geresnis. E, mūsų prioritetas yra aplinkosauga ir kelių saugumas. Visa tai yra susiję su kelių eismo saugumo klausimų sprendimu Jungtinių tautų organizacijoje. Norėčiau pasakyti, kad neseniai kelių saugumas buvo integruotas į tvaraus vystimosi tikslus. 3.6 punktas buvo išskirstytas, buvo toks, taip suformuluotas, iki 2020 per pus sumažinti žuvusių keliuose skaičių. 11.2 punktas sako, jog tikslas yra užtikrinti transporto galimybių kiekvienam pasaulio e, piliečiui iki 2030-ųjų. Taip pat minėjote socialinę darbo atvarkę. Galiu tik palinkėti, kad kelių saugumo klausimai būtų įtraukti į socialinę darbo atvarkę. Juk kiekvienas pilietis naudojasi keliais. Tad tai atrodytų savaime suprantama. Nors, aišku, galima apgailestauti dėl žemės drebimo Meksikoje, suprantama. Ten žuvo 200 žmonių. Ciklonai praūžė prieš porą savaičių Karibų salose taip pat nusinešė 50 gyvybių. Apie tai be abejo reikia kalbėti, bet reikia kalbėti apie tuos 3500 kasdien žūstančius keliuose, kurių 500 yra vaikai, 5000 sužeidžiamų kasdien. Nes kalbėti turime ne tik apie žūstančius, turime prisiminti ir sužeistus, nes tai pirmiausia jiems turi kartais labai skaudžių pasiekmių, kartais iki gyvenimo pabaigos, bet pasimus patiria jų šeimos, jų darbdaviai, ir galiausiai visuomeniai tai yra brangiai kainuojantis dalykas. Kalbėjote apie kelių saugumą įvairiausiose šalise, galiu tik pritarti jums ir galiu pasidžiaugti Kanados kelių saugumu. Nors žinau, kad, kad Rusijos federacijos vyriausybė imasi įsipareigojimų ir noriu priminti, kad 2010-aisiais būtent tas dešimtmečio veiksmų planas buvo paskelbtas Maskvoje. Bet Rusijoje, kad ir kaip bebūtų gaila, dar daug ką reikės padaryti, o nes iki šiol kelių saugumas dėl nėra stiprioji šios šalies pusė. Taigi švietimas, mokymas yra svarbus dalykai, kai jaunuoliai eina į mokyklą. Mokytis kalbų, Na, pabandysiu sutrumpinti savo pasisakymą. Tai kai einama į mokyklą, mokytis, siekti pažangos, taip pat reikia e, mokytis ir kelių saugumo, ir teisingo elgesio keliuose. Ta galima tik skatinti, bet e, tas skatinimas turi būti visais lygmenimis. Būtina tinkamai parengti asmenį, kuris ketina įsigyti dviratį ar motociklą ar automobilį. E, vairuotojų pažymėjimo direktyva yra geras dalykas, galim tik pasidžiaugti tuo, kas ten pasakyta, tačiau 90 procentų kelių nelaimių besivystančiuose šalyse įvyksta dėl to, kad vairuotojų pažymėjimas yra tiesiog nusiperkamas. Nėra mokymo, nėra jokios taškų sistemos kaip sakiau, savo trumpame įvadinėme žodyje. Tiesiog svarbu, kad būtų įmamasi dar stipresnės lobistinės veiklos, kad to, tą darytų Europos komisija, kad būtų padaryta viskas, kad vairuotojo pažymėjimas būtų užsipelnomas, nusipelnomas žiniomis ir kvalifikacija. Kalbėjome privačias įmonės, apie klubus, pritariu jūsų minčiai, kad jų vaidmuo yra padėti kelių eismo dalyviams. Aš būtent stengiuosi įgyvendinti ir paskatinti tą jų įsitraukimą į kasdienius veiksmus šioje srityje. Yra kai kurių pakankamai daug žadančių ženklų. Ačiū poniai pirmininkiai kad leido pasisakyti man jūsų posėdėje. Tai reiškia, kad auga susidomėjimas kelių saugumu. Praėjusią savaitę lankiausi Delija. Ten vyko pasaulio ekonomikos forumas. Pirmą kartą ten vyko diskusija apie kelių saugumą. Šią popietę vyksiu į Vašingtoną. Pasaulio bankas pateiks savo atliktus tyrimus susijusius su kelių saugumu. Taigi susidomėjimas šiuo klausimu nuolatos auga. Techninės inovacijos e, yra tos, kuriom, ko galime džiaugtis jų panaudojimo automobiliuose. 112 įkoltas skambutis arba e, išmaninus automobiliai kūriami jų parduodama daugiau išsivyščiusiuose šalyse, bet besivystančiuose šalyse atsiliekama 50 metų nuo visų tų technologijų. Negalima tikėtis, kad rezultatas e, saugumo bus pasiektas tik dėl to, kad atsiras daugiau autonominių automobilių, nes juos kol kas turi tik privilegijuoti asmenys. Perinu prie pono Her, Ertug klausimo. E, ES valstybės pasiekė didžiulės pažangos per pasarusius 40-50 metų. Prancūzijoje, pavyzdžiui, 70 metais buvo 18 žuvusių e, ir, ir taip toliau ir panašiai. Dabar tas skaičius yra sumažėjęs gerokai, gal penkis kartus. Dar kiekvienas žuvęs yra viena auka per daug keliuose. Ir Prieš 40 metų, kaip jau sakiau, penkis kart e, tas žuvusių skaičius buvo didesnis. Žuvusių jų taip pat, dabar jų 500, anksčiau buvo žymiai daugiau, penkis kart daugiau. Um, automatinis stabdymas yra labai svarbus dalykas, elektroninė kontrolė, stabilumų užtikrinti, vėlgi tai yra būtinas įtaisas naujose automobiliuose Europose, kai kuriuose kitose šalise. Kad ir kaip bebūtų gaila, daugiau reikėtų kalbėti apie tų naujų technologijų privalumus. Iki šiol to nedaroma. Rekomenduočiau automobilių e, konstruktoriams, gamintojams, pardavėjams, kurie parduoda motociklus ar automobilius. E, rekomenduočiau geriau informuoti klientus apie tai, ką jie gali gauti, pirkdami automobilį ar motociklą. Pone Zylė, iš tikrųjų situacija Europoje labai pasikeitė, pasiekta daug pažangos, galima pasidžiaugti kartu su Europos Sąjunga ir valstybėmis narėmis tuo, kas buvo nuveikta. Aš jau tai kalbėjau. Yra, kaip visada, pažangesnių ir netokių pažangių Europos Sąjungoje, tad reikėtų, kad tie mažiau pažangus e, labiau atkreiptų dėmesį į kelių saugumo klausimą. Mobilumo vystimasis Europoje e, vyksta toliau. Dabar yra kalbama apie elektrinį, pažiūrėjau, automobilį, autonominį automobilį. O elektrinis automobilis yra labai svarbus dalykas miestuose. Ir dėl autonomiškumo, ir dėl galimybės, taip pat galimybės pakrauti greitai yra svarbus klausimas. Prieiga prie automobilio yra visiškai kitokia, nes egzistuoja tie automobiliai, kuriais dalyjamasi. Tai taip pat padidina eismo kamščių, sumažina tiksliau eismo kamščių problemas. Yra tokių projektų, kurie dar tik vystomi, juos reikia skatinti. Jeigu paklausumėte, kokios būtų trys svarbiausios priemonės. Mes labai vėluojame, sako pirmininkė ponė Tod. Pone Zilė, Jūsų klausimą gal kitą kartą atsakysime dėl tų, tų trijų svarbių priemonių, kad būtų pagerintas saugumas keliuose. Suteiksime žodį ponų Teličkai. Ir poniai Kilinsen. Pone Telička, žodis jums. Aha. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš esu tikras, kad jūs, ponė Tod, jums turbūt nelabai jums turbūt jau labai įprasta yra, kai jums reiškiama pagarba, bet aš dar kartą irgi tą padarysiu, nes tikrai nuostabu, ką jūs darote savo veiklos rytyje. Ir ką mes bedarytume, ar tai būtų teisėkuros veikla ar neteisėkuros veikla, tiek daug galimybių e, pasidalinti savo nuomonėmis su tokiu žmogumi kaip jūs, kuris turi tiek daug patirties, mes neturime labai daug. Uh, bet jūs pateiksite tris priemonės, turbūt, nes aš irgi to norėjau paprašyti. Būtent ką tiksliai mes ES lygmenių, kalbant apie normas arba neteisėje kūrinę veiklą, galėtume atlikti. Trys svarbiausi dalykai, į ką svarbiausia sutelkti dėmesį jūsų nuomonė. Antra, jūs minėjote aukšto lygio e, tarybą diskusiją kelių saugumo klausimais. Tikrai puiku su jumis padiskutuoti, bet aš manau, kad būtų labai gerai ateityje tą daryti, nors ne visada tai yra įmanoma. Tai ar yra kokia nors galimybė mums susisiekti su ta aukšto lygio grupe? Nes tai būtų mums e, tikrai naudinga. Ir esu tikras, kad uh, tarptų trijų stebuklingų priemonių galbūt jūs paminėsite ir kelių saugumo direktyvos peržiūrą, nes tai yra pagrindinis mūsų turimas instrumentas. Ir galiausiai jūs kalbėjote apie infrastruktūrą. Šiandieną mes Europos lygmenių daugiau dėmesio skiriama aplinkai nekenksmingoms transporto priemonėms. Galvojame, kaip tokiomis padaryti oro transportą, pavyzdžiui, bet turbūt reikėtų kalbėti ir apie saugumą. O čia svarbiausia yra keliai, ypač tose šalise, kur infrastruktūra yra mažiau išvystyta ir dažnai sunkia svorės transporto priemonės važiuoja per miestus. Taigi man būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Na ir galiausiai, kaip jūs kadangi vykdote tikrai įspūdinga kampanija, tai yra labai svarbu, bet kampanija yra viena, o reglamentavimo priemonės yra kitas dalykas. Ir kas galėtų būti veiksmingiau, ar infrastruktūra, ar technologijos, ar dar kas nors. Kaip jūs sudėliotumėte efektyvumo tvarka savo nuomonę tas priemonės? Ačiū. Pone Kilonin žodis, prašau. Thank you. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Todai. Kaip pasikeitė mūsų mąstymas per dviejus metus? Man atrodo, tai yra labai svarbu. Kaip būtų galima dar daugiau padirbėti su jaunimu, su vaikais, bet taip pat ir su vyresniais žmonėmis, nes yra vidutinio amžiaus piliečiai, seniorai, kur jau poreikiai yra kitokie. Skirtingos amžiaus grupės turi skirtingus poreikius. Aš suprantu, kad žiniasklaidos televizijos kampanijos, kurios buvo vykdomos valstybėse narėse praeitįje, buvo pakankamai veiksmingos, taigi galbūt būtų galima organizuoti daugiau panašių mokyklų kampanijų arba e, bendradarbiaujant žiniasklaidai ir televizijai įgyveninti tokias kampanijas valstybėse narėse šiandien yra tarptautinė mergaičių diena, todėl noriu pasakyti ponui Vandekamp, kad jūs nepriešinkite lytinės sveikatos ir saugumo keliuose, nes tai yra abi labai svarbios temos. Bet čia be abejo, tai paminiu dėl to, kad šiandien yra tarptautinė mergaičių diena. Toliau žodis ponui Kramer. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Todai, už pristatymą, už pasisakymą. Daug kalbame apie saugumą keliuose, bet kai kalba pasisuka apie praktinį priemonių gyvendinimą, e, kalbos prityla. Pavyzdžiui, Briuselėje yra vienos krypties e, eismo juosta, o dviračiai ten važiuoja priešingą kryptimį. Ir Aš manau, kad taip dviratininkai ir patys turėtų būti atidus važiuodami vienos krypties eismo juostomis, bet ne visada taip yra. Ir toliau 30 km per valandą greičio juostos, jos galėtų būti visoje Europoje nustatytos, nors dabar kol kas tai yra labiau išimtis negu taisyklė. Taigi, Žinote, kad priklausomai nuo greičio labai išauga mirčių tikimybė 50 km per valandą greičio juostose, tikimybė išauga 80 procentų. Ir tarp Brandenburgo ir Berlyno e, keliai yra visiškai kitokie ir nu, tikrai ne visur yra reglamentuojamas eismas keliuose, o tai yra negerai. Toliau subsidijos dizeliniam transporto priemonėms Prancūzijoje ir Vokietijoje tokios subsidijos yra 18 euro centų. Tai reiškia, kad dizelinės transporto priemonės tampa vis sunkesnėmis, vis didesnėmis, jos apsaugo vairuotoje, bet tampa pavojingesnės pėstiesiems ir dviratininkams, nes vairuotojai negali pakankamai gerai matyti, kas vyksta kelyje. Taigi tos subsidijos turi būti nukreiptos teisinga kryptimi taip pat ir visureigiai keliuose irgi jie neigiamą poveikį labiau turi. Todėl reikėtų atlikti tyrimus. Prieš dešimt metų, kai diskutavome apie europinių vairavimo teisų klausimą, prašėme atlikti tyrimus vietoje, bet EPP, ypač Vokietijos atstovai, ten tam nesu, paprieštaravo. O juk tikrai praverstų tokie praktiniai tyrimai keliuose. Taip pat dėl diskriminavimo amžiaus atžvilgių. Tai irgi aktualu, kalbama, ar tas e, amžiaus riba galėtų būti 40 ar 50 metų. Aš pat savo teisės gavau pakankamai vėlai. Toliau triukšmas avarijos keliuose. Tai irgi labai aktualu. Be to, nebaudžiamumas kai kuriuose valstybėse narėse. Jeigu aš važiuodamas Londone, būdamas vokietis, nesilaikysiu kelių taisyklių, manęs niekas nenubaus, nes aš esu vokietis. O Berlyne, jeigu koks nors diplomatas užmuša kelyje dviratininką, jis irgi nėra nubaudžiamas. Taigi, manau, kad diplomatai irgi, o, o aš manau, kad diplomatai turi laikytis tos šalies taisyklių, kurioje gyvena. Dar paskutinis dalykas, kiekvienais metais virš 300, 3000 mirčių įvyksta Europoje. Da, ne vien tik tai dėl avarijų, bet ir dėl to, kaip e, automobiliai teršia aplinką manau, kad reikėtų labiau reglamentuoti išmetamųjų medžiagų kiekius. Dėkui, ponia Krameri. Kolegos raginu laikytis pasakymo laiko, nes daug kas ten nori klausti. Pone Lundgren, žodis jums. Tak för det. Och eh, hjärtligt välkommen hit, herr, herr Torp. Vi har faktiskt träffats en gång i tiden. Dėkui. Noriu pasisveikinti su ponu Todu. Mes jau esame sustikę ir anksčiau, turbūt prisimenate. Aš buvau žinomas kaip Ferrari komandos vadovas. Ar kiti jūs taip pažįsta, o man jūs esate žinomas kaip žmogus, kuris po 15 metų Jūs dirbote anksčiau Ferrari komandoje. Aš e, Švedijoje lankiausi viename renginyje, kur jūs buvote, bet jūs turbūt neprisiminsite to. Ir visi žinome, kad patirtis rodo, kad e, saugos diržai ir kiti įrenginiai yra labai svarbus saugumui kelyje. Ir kaip būtų galima įtikinti gamintojus, įdėkti daugiau tokių priemonių automobiliuose, kad A, B ir C kategorijos transporto priemose, prie, priemonėse būtų daugiau tokių priemonių, kurios padeda apsaugoti keleivių gyvybės avarijos atveju. Aš apskritai su jumis sutinku, bet prieš vasaros atostogas kaip tik patikrinau ir pamačiau, kad esu vienintelis iš transporto komiteto vairuojantis elektromobilį. Visi kalba apie tai, kaip yra svarbu raginti, kviesti žmonės pirkti elektromobilius, bet be manęs iš mūsų komiteto niekas daugiau tokio automobilio neturi. Ir gal dar vienas kolega yra, nežinau tiksliai kas, bet aš manau, mes kaip politikai turime parodyti gerą pavyzdį ir rinktis elektra varomus automobilius, kad kiti vairuotojai galėtų sekti mūsų pavyzdžių. Na, aš jokių problemų neturiu vairuodamas tokį automobilį, gyvenu kaimo vietovėje ir nesusiduriu su jokiais sunkumais. Pone Todai, klausimas jums, kaip būtų galima paskatinti automobilių pramonę pasinaudoti e, sportinių automobilių sektoriaus patirtimi? Kolegos minutę teikiu e, klausimui pateikti, nes labai labai vėluojame. Tikrai nenulaidžiausiu. Kolega Kor. Prašau. Dėkuoju, Žanai Todai. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs šiandieną lankotės pas mus. Iš tiesų mums didelė garbė. Visiškai sutinku su tuo, ką jūs sakėte, bet man atrodo, kad paaiškėjo viena, kad regioninių, nacionalinių europinių ir tarptautinių lygių reikalingos iniciatyvos. Rytoj balsuosime dėl pranešimo dėl automobilių saugumo, dėl aš norėčiau, kad saugumas keliuose pagerėtų, jeigu būtų įvestos automatinio stabdymo sistemos, automatinės pagalbos kelyje sistemos sunkvežimiams ir vilkikams kokia e, jūsų nuomonė apie pagalbos vairuotojų sistemas? Ir taip pat, ar reikalingi yra mokymai trunkantis visą gyvenimą, ar jie galėtų pagerinti saugumą keliuose, man įdomi jūsų nuomonė. Ir taip pat dėl transporto miestuose Europoje, kaip reikėtų mums elgtis, kaip jums atrodo ar reikėtų labiau viešai transportą skatinti, ar individualų transportą. Tikiuosi, kad ir trečią kadenciją dirbsite šiose pareigose. Pone Jela Sendė. Ačiū pirmininkė, norėjau paklausti jūsų kai ko. E, jūs tikriausiai yra vienas iš geriausių esate vienas iš geriausių mokinių, bet aš norėjau paklausti apie papildomą vertę to, ką mes darome čia trečiosiuose šalise. Man labai rūpi Šiaurės Afrikos šalis. Ir e, matėme kampaniją, tai labai matomas renginys, labai svarbus, bet ką, kas e, vyksta su keliais dėliais, e, su miestais, kur nėra jokio šaligatvio. E, ar šalikelės, pavyzdžiui, Mauritanijoje yra daug labai neigiamų aspektų. Ir dar vienas dalykas - nukentėję ir šeimos nariai. Ar jie dalyvauja jūsų kampanijoje? Aš, man atrodo, kad mes jos, mes reikalavome, kad vaikai, pavyzdžiui, keliuose e, važiuodami dviračiais e, naudotųsi šalmais. Kai kur matome, kad jie tą daro, bet jie negali apsaugoti tie šalmai tų vaikų. Ir ką Jūs galvojate apie pietinės e, šalis, apie moteris, jaunus žmonės, kur visai nėra e, saugos keliuose tokios savokos? Pone Demonte, ačiū. Norėčiau paklausti jūsų dėl investicijų. Labai dažnai rengiami e, konkursai, viešiai pirkimai ir tuomet neatsižvelgiama į saugumo aspektus. E, pasižiūrėkime per atostogų laiko, laikotarpį, kas vyksta, žmonės išsinuomoja automobilius. Ir tada kyla vis daugiau problemų. Ir kaip jūs žiūrite į sprendimą tų problemų? Dar vienas dalykas - sunkiasvorės transporto priemonės. E, pavyzdžiui, kai labai ilga vilkstinė atsiranda, sudaro tokių transporto priemonių. Kokios nors perspėjimo sistemos ar turėtų būti? E, dar vienas dalykas e, - sustojimai keliuose, tai galbūt palengvintų problemos sprendimą. Labas rytas, ponia Tot. Aš esu Niderlandų atstovas. Mano šalyje nebe įmanoma dar labiau sumažinti mirčių kelies skaičių. E, dėl ko e, žūsta žmonės. Labai dažnai jie naudojasi socialinės žiniasklaidos e, tam tikromis priemonėmis, tikrinasi savo sąskaitas ir nebe, nebėra atidus kelyje. Dėl to kyla daug nelaimingų atsitikimų. Mane nustebino kampanija. Jūs parodėte mums filmuką pradžioje ir minėjote dešimt punktų kampanijos. Manau, kad ne tik aš, bet ir kiti nustebo. Man atrodo, kad trys kategorijos būtų svarbiausias jums, kad būtų galima sumažinti aukų skaičių. Ir norėčiau paklausti jūsų apie tas tris kategorijas, kokios yra svarbiausios. Pone Lukaševska, dėkoju. Labai apmaudu, kad mano šalis Lenkija buvo paminėta tarptų šalių, e, kur mirties žučių skaičius per milijonų gyventojų yra aukštesnis negu vidurkis. Man atrodo, kad tai yra susijęs su tuo faktu, kad Lenkijoje nėra taisyklių, kurios numatytų e, pirmenybę pėstiesiems perėjose, pavyzdžiui, ir tikiuosi, kad dabartinė vyriausybė pakeis šią praktiką. Jūs kalbėjote daug apie aukas, apie žūstančius žmonės, bet ar kas nors paskaičiavo, kiek kainuoja e, negale žmogaus po nelaimingo eismo įvykio, kai tam žmogui, pavyzdžiui, jisai lieka paralyžiuotas ir jam reikia nuolatinės pagalbos šeimos narių ar kitų asmenų ir aš įsivaizduoju, kad tai didžiulė problema Lenkijoje, kitose valstybėse narėse, o kaip apie vargingesnės šalis? Aš noriu paklausti jūsų apie statistinius duomenis. Apie neįgaliuosius po nelaimingo atsitikimo. Technologijos taip pagerėjo, bet vaizduotė, mokymas, švietimas vairuotojų bus nepakeičiami dalykai. Tai yra būtina prieš išduodant vairuotojo pažymimą ir mokyti reikia pradėti nuo ankstyvo amžiaus. Paskutinis pastebėjimas. Kampanija jūsų, man regis, yra puikia, tačiau uh, ji nėra plačiai žinoma, mes turėtume kažkaip ją paviešinti. Dėkoju, ponė Todu, štai kad atvykote, sako ponė Ruvau. Norėjau dvi temas paminėti. Kolega Telička jau kalbėjo tiek, tiek, šiek tiek apie infrastruktūrų būklę. Finansavimas yra labai svarbus dalykas, sprendžiant šios ryties klausimus. Na ir gerai yra tai, kad uh, E, prioritetas buvo teiktas geležinkelio transportui. Šiandien vyksta diskusija dėl Europos teisėjų, kurios tekstų yra peržiūrima Eurovinietės direktyva. Ir ten bus galima be kita ko e, tuos mokesčius už vinietę tinkamai paskirstyti, siekiant užtikrinti, kad dalis tų pajamų bus, skirs, bus skirta infrastruktūros atnaujinimui. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, ar tai ger, gera priemonė sumanimo. Antras dalykas e, yra vairuotojų klausimas ir socialiniai klausimai susiję su tais tolimų pervežimų vairuotojais, norint mm, užtikrinti didesnį saugumą keliuose. Jie turi jaustis atsakingi, turi būti aiškios taisyklės, kurios padeda e, reguliuoti jų veiklą. Taip pat svarbus dalykas yra e, infrastruktūrų finansavimas, kaip jau sakiau. Ką manote apie tai? Ačiū poniai Dalan. Pone Bilbao atrodo išėjo iš salės. Kolega Golnis, žodis jums. Ačiū ponė Pormininkė, ponė Tot. Jūs esate žmogus turintis daug patirties ir noriu jūsų paklausti. E, automobiliuose siūlomos techninės inovacijos? Ko, kaip jums atrodo, ka, kokios yra daugiausia žadančios? Kai buvau vaikas, automobiliai buvo labai paprasti, nebuvo nei e, saugos diržų, nei e, ABS sistemos, stabdžianti blokavimo sistemos, nei e, pagalvių, o saugos pagalvių, nei, nei pažybinčių funkcijos, dabar visos tos priemonės yra. Ir siūlomos e, naujos priemonės, tokios kaip pavyzdžiui įspėjimas, jeigu kertama saugos linija, e, priemonė, kuri gali užsnūdusi vairuotoją pabudinti. Mano klausimas būtų toks, kokios techninės inovacijos artimiausioje ateityje galėtų padidinti kelių saugumą jūsų nuomonė bent jau jeigu kalbame tik apie automobilių sritį. Ačiū už šį paskutinį klausimą, ponė Tod, sako pirmininkė. Klausimų gavote daug. Žodis jums. Jeigu nebus laiko atsakyti į visus klausimus, galėsite atsakyti elektroniniu būdu. Daug klausimų bus susijęs su infrastruktūra. Daug klausimų bus susijęs su tuo, ar reguliuoti reikia reikliau, griežčiau. Buvo kalbama apie greičio mažinimą, ar tai yra tas svertas, kuriuo reikia remtis, kur reguliavimo reikia daugiau. Buvo taip pat kalbama apie finansinius svertus. Ar yra kitų svertų šalia eurovinietės? Kaip būtų galima finansuoti infrastruktūrų išlaikymą? Labiau asmeninis klausimas. Kaip ponė Tod vertinate mobilumą mieste? Jūs labai daug keliaujate. Ar plėtojasi gera praktika, kaip jie keistis? Pradėkite atsakymus į klausimus, turite 10 minučių at savo atsakymui. Dėkuoju, sako panas Tod, pabandysiu atsakyti į kuo daugiau klausimų. Kai kurie tie klausimai yra susiję viena, vieni su kitais, o paskui E, artimiausių metų galėsiu pateikti atsakymus raštu. Jie bus tuomet tikslesni ir tai bus savotiškas pėtsakas mano apsilankimo čia Europos parlamente. Dėl to High Level Panel, aukšto lygio darbo grupės, tai sulaukė susidomėjimo Benžame Minar, kuris sėdi štai už 70-osios vietos, galės padalinti tiems, kas to norės, tokią brošiūrą, kur daug kas yra pakankamai gerai detaliai paaiškinta, o aš paskui galėsiu atsakyti į klausimus, kuriuos galbūt kils. Dažnai buvo klausima dėl svarbiausių priemonių. Kelių e, eismo saugumo srityje Svarbu yra štai kas, tai yra, kad priešingai negu kitų pandemijų atveju, maliarijos ar, ar AIDS ir panašiai, yra pasiekta pažangos, bet dar nėra aišku, kaip tas pandemijas stabdyti, jas gydyti. Tačiau kelių eismo atveju mes žinome, ką daryti. Tai yra švietimas, tai yra teisės aktų taikymas, įstatymų laikymasis, tai yra e, saugus automobiliai, tinkama infrastruktūra ir pagalbos teikimas įvykus eismo nelaimiai. Apie švietimą daug kalbėjome, labai gaila, tačiau daugelį šalių nėra to švietimo priemonių įmamasi. Galima tik paraginti visas Europos valstybės dar labiau pagerinti švietimą. Kai dėl įstatymų taikymų, vėlgi jį reikia sustiprinti, nes jeigu norime, kad aukų keliuose mažėtų, e, o tai yra vienas iš svarbesnių tikslų ir visiškai įmanomų pasiekti, reikia, kad įstatymai būtų taikomi griežčiau, tvirčiau. Dėl automobilių. Vėlgi manęs dažnai klausia, kokie yra naujausi tikslai. Daug parametrų jau yra įdėkta. Automobiliuose jie, tie, tie dalykai jau įdėkti, tuo galima tik pasidžiaugti daugelis e, transporto priemonių savininkų, ar tai būtų dviratės ar keturatės transporto priemonės, labai dažnai jie turi reikiamas priemonės. Man atrodo, viena iš svarbiausių tų priemonių, kuria būtina visoje Europoje, tai yra elektroninė stabilumo kontrolė. Nepakankamai buvo komunikuojama apie šios priemonės naudą. Na ir kad ir kaip bebūtų gaila, besivystančiose šalyse e, važiuoja tie automobiliai, kuriuos naudoti už, uždrausta išsivyščiusiuose šalyse. Tai gali turėti ne, labai negerų pasiekmių. Apie infrastruktūrą irgi buvo daug kalbama, vėlgi jas būtina gerinti ir toliau, tai daug kartų buvo pasakyta, būtina adaptuoti egzistuojančias infrastruktūras, e, derinant jas su naujomis technologijomis. Turime elektroninių priemonių, kai automobilis gali išlaikyti tinkamą savo kursą, bet reikėtų, kad infrastruktūra būtų tokia, kad e, būtų galima tą priemonę naudotis optimaliai. Teikiamos pagalbos kokybė Europoje. jei palyginume, ką daro vyriausybės, automobilių gamintojų, automobilistų klubai, reikia pasakyti, kad vėlgi pažangos pasiekta daug, aš jau tą sakiau, 112 šitas numeris yra labai svarbus, nes žinome, kokios kokybės paslaugų galim tikėtis, medicinės e, paslaugos, ta pagalba, pirminė ir esminis dalykas, kad pasiekmes būtų kuo mažesnės po avarijos. Vėlgi, besivystančiose šalyse E, tokių galimybių gauti tokią greitą pagalbą nėra. E, kampanijų vykdymas, taip, jų reikia, jų reikia. Viena prasidės netrukus, tai bus e, kampanija pradėta lapkričio 19 dieną, tai yra diena skirta paminėti aukom žuvusiems keliuose. E, svarbu, kad susiburtume, susirinktume. E, girdžiu siūlomų daug įvairiausių projektų, galbūt kažkoks žygis mieste ar panašiai, ar sostinėse šalių. Tačiau reikėtų, kad, e, tie, kad ta atminimo diena, ta lapkričio 19, būtų tinkamai paminėta pagerbent kelių nelaimių aukas. Tai yra vienas iš tų dalykų, kuriuos galėtume visi kartu įgyvendinti. Taip pat Buvo kalbama apie dviračių takus. Reikia skatinti tokių kelių dėgymą. Kelių kontrolė irgi yra svarbus dalykas, nes egzistuoja elektriniai dviračiai, modernesni dviračiai, kurie važiuoja greičiau Aš asmeniškai sakyčiau, kad būtina, e, būtų, kad būtų gerai numatyti, kad vyrininkai privalėtų dėvėti šalmą, bent jau vaikai, kad tai turėtų daryti. Jūsgi žinote, kad nukritus nuo dviračio, e, dabar dviračiai rieda žymiai greičiau negu prie 10 ar 12 metų. Paprastai pirmiausia galva paliečia e, kietą paviršį, jeigu griūva mano dviračio, tai gali turėti kai katastrofiškų pasiekmių. Europos vairuotojo pažymėjimas yra geras dalykas, apie tai buvo kalbėta, bet jis nėra vienodo lygio, ypač jeigu kalbėtume apie besivystančias šalis. Ir visiš, ne, ne visai sutinku su tuo, kaip man sakoma, jog yra ne dešimt tų namų auksinių taisyklių. Benžamamina galės jums vėlgi detaliai tas taisyklės įteikti surašytas. Mes e, kalbėjome apie tokią bendrą viziją, tai yra svarbiausias dalykas, nes planetoje milijardas žmonių nesim, nemato pakankamai, jų regėjimas per prastas ir dėl to negali e, įsigyti akinių, tai yra didžiulė problema. Tai mes taip pat esame įsitraukę į kampanijas susijusias su regėjimu, kad žmonės už 2-3 eurus galėtų įsigyti akinius, kad e, jie galėtų būti pilnaverčiais eismo dalyviais. Tai, kad užsienietis važiuoja kitose šalyse ir padaro kokius nors pažeidimus ir jeigu už tos pažeidimus yra numatytos sankcijos, kad jos būtų neišveigiamai pritaikytos, tai yra būtinas dalykas. E, labai svarbu, kad ta taisyklė būtų taikoma ne tik ES, bet iš vis visame pasaulyje. Ponas Lunskrin kalbėjo apie tokius man mielus prisiminimus. prisiminimus savo profesinės karjeros dalį esu praleidęs, taip, tam tikroje srityje. Pirmiausia, tai buvo susiję su automobilių sporto varžybomis. Ir e, ten žinau, kiek e, nelaimių, katastrofų tik, tik, tikrų įvyksta. Man būtent tos pamatytos nelaimės e, paskatino mane imtis e, labai konkrečių žingsnių, pasirinkti savo prioritetus, kovoti už tai, kad tų nelaimių būtų kuo mažiau. Tikiuosi, kad ta mano pasirinkta gyvenimo kova yra ir bus naudinga, kad kelių eismo nelaimėse žūtų kuo mažiau žmonių. Būtina taip pat, kad vyriausybės suprastų šio klausimo svarbą, nes dažnai vyriausybė situaciją žino. Tačiau, pavyzdžiui, Afrikos valstybėse ar artimus artimųjų rytų valstybių vyriausybės ar Latino Amerikos valstybės nesupro, nesuvokia problemos masto. Ir būtina, kad, kad pasaulinių lygmenių būtų įmamasi tokių įsipareigojimų, kokie buvo įgyvendinti Europos Sąjungoje. Elektriniai automobiliai yra geras dalykas, jūs reikia plėtoti, tačiau žinome, kokias ribas e, jie turi. Kalbame apie vandenilinius automobilius taip pat. Jų autonomija yra 600-800 km. Pasikrauna toks automobilis per 3-4 minutės, tai yra naujos technologijos, kurios netrukus pasirodys rinkoje. Nemanau, kad šiandien reikėtų naujas technologijas, apriboti tik ties elektriniais automobiliais. Yra hybridinių automobilių. Šiandien, jau, šiandien tokiomis technologijomis jau galima naudotis, tie automobiliai jau važinėja ir matome, kad netrukus atsiras rinkoje ko gero vandeniliniai automobiliai. Būtinai traukti automobilių gamintojus šias veiklas. Mes tą ir bandome daryti, įtraukdami juos į aukšto lygio darbo grupės darbą. Euroncap taip pat e, turi tikslą paskatinti automobilių gamintojus imtis jiems tenkančios atsakomybės. E, kartais gaminami tokie automobiliai, kurie iš išorės atrodo tie patys, bet jų e, saugumo e, garantijos visai kitokios. Pavyzdžiui, jeigu Belgijoje pirksite Ford automobilį. E, bet galima pasakyti apie kitus automobilius. Belgijoje pirkta mašina, pavyzdžiui, bus skirtinga negu ta, kurią nusipirksite Peru, Bolivijoje ar Nigerijoje. Ir tai yra iš tikrųjų neprimtina. Visi turi turėti prieigą prie tokių pačių automobilių. Jeigu perkate Fordą, Fordas turėtų būti vienodas visur. Būtina dirbti dėl tos automobilių gamintojais tam, kad būtų galima numatyti minimalius standartus, kurie būtų gamintojų įtvirtinti. Judėjimas mieste, mobilumas mieste. Žinome, kad tai yra didžiulė problema ir reikia, kad kad pasitelkiant tokias organizacijas kaip 40, kaip Metropolis, tai yra Tos organizacijos, kurios gali padėti rasti sprendimus e, susijusius su eismu didžiausiuose pasaulio miestuose. O e, tų problemų nuolatos auga. E, kad ES sėkmė būtų pakartota kitose regionuose, tai yra, aš manau, vienas iš mano misijos tikslų, bet manau, kad tai taip pat turi būti ir jūsų tikslas, atsižvelgiant į tai, kam jūs atstovaujate. Besivystančiose šalyse Ir šį klausimą užduoja ponė Ajela Sander. Mašinos yra pernelyg seni, šalmai yra nehomologuoti, nepatvirtinti. Tai yra savotiška Europos šiukšliadėžė. Ar Japonijos šiukšliadėžė. Ar Australijos šiukšliadėžė. Išsivyščiusios šalis, kurios kelių saugumų srityje dirba puikiai, nebenori savo senų automobilių, tie automobiliai staiga atsidūrė besivystančiuose šalyse. O šalmai kadangi nėra jokių ypatingų taisyklių, tai tuomet nutinka taip, kad, pavyzdžiui, asmuo vairuoja kokį 30 metų motociklą, tuo motociklu sėdi keturi žmonės, e, šalmas dažnai turimas koks nors vienas, kurį turi koks nors ten, sakykime, e, privilegijuotasis, o visi kiti važiuoja be šalmo. Tad reikėtų, kad policija vykdytų kontrolę, kad būtų įgyvendintos tos šalmo dėvėjimo taisyklės, tačiau besivystančiuose šalise tai beviši korupcija. Ir dažnai įstatymų įgyvendinimas yra sunki užduotis. Turime dirbti su tais regionais, turime taip pat kurti stebėsenos centrus, kur tikslas yra užtikrinti kelių saugumą. Buenos Airėse, Oazevyje veikia toksai e, centras. Į Afriką vyksiu, kad ten būtų įdėktas panašus centras e, Azijoje taip pat kūrėme tokį centrą ir manau, kad observatorius padės. Pirmininkė, ponė Tod, gal galėtumėt apibendrinti, nes turite vieną minutę. Galėtumėt tęsti diskusiją, bet nebėra tam laiko. Na, šiaip tai yra iš tikrųjų kankinimo pratybos, sako ponas Tod, per trumpą laiką. E, per trumpą laiką tik daug pasakyti. Mes pakviesim jūs papildomai, sako pirmininkė, nes turėsime progą detaliau prie tų visų klausimų padirbėti. Na, koks yra tas signalas, kurį norėtumėte pasiūsti šiandien ES ir ES parlamente dėl kelių saugumo klausimų? Na, pateikite tą savo signalą. Jūs kalbėjote apie tuos tris prioritetus. Kartais mums svarbu tai išgirsti, kad mūsų supurtytų kažkas. E, mes taip pat galime perduoti savotišką žinią siunčiamą į tarptautinius vandenis, jeigu taip galima sakyti. Ponas Tot, dėkoju, kad suteikėte man galimybę pasisakyti. Noriu paminėti aspektą, kurio neminėjome, kuris labai svarbus. Tai yra duomenų kokybė. Šiandien Europoje informacija yra teikiama puikiai, tuo tarpu taip nėra besivystančiose šalyse. Paminėjau pavyzdį vakar, kai susitikau Nigerijos vieną iš labai atsakingų asmenų ir sužinau, kad 36 tūkstančiai keliuose yra žuvusių, tai yra pasaulio sveikatos organizacijos pateikti skaičiai. Jisai sakė, šeši E, tūkstančiai yra žuvusių, kad jis sakė, kad taip negali būti. Bet tai akivaizdu, kad tie skaičiai netikri. Mm, jeigu pasaulyje žuvusių yra milijonas penki šimtai tūkstančių, tai e, akivaizdu, kad man pateikti skaičiai Nigerijoje buvo net, ne, netikri. 650 tūkstančių toks yra bendras mirtų, mirčių skaičius Europos Sąjungoje. Taigi visi tie skaičiai turi būti dar tiksliau surenkami, visi tie duomenys turi būti dar tikslesni, Ir tų stebėsenos centrų dėka bus galima ko gero tą tikslą pasiekti. Kelių saugumas yra vienas iš mūsų kasdienių rūpeščių. Ir aišku, ir aišku matėme, kad besivystančiose šalyse e, penkis kart buvo sumažinti, sumažintos tos, tos žūtis, bet jeigu e, tik tai tos priemonės nebediegiamos, tai tuomet matome, kad tendencijos senos, tendencijos kartojasi, kad žuvusių skaičius vėl daugėja, didėja. Tad reikia, kad kelių saugumas būtų prioritetas. Ir taip pat būtina sustiprinti kontrolę, nes jeigu kontrolės pakankamai nėra, tai tuomet niekas nevyks. Kad ir kaip bebūtų gaila, jeigu šalise e, biudžeto lėšų trūksta, jeigu policininkų trūksta, tai juk akivaizdu, kad dalis e, e, atsakingų už kelių saugumą pasirenka kitus darbo barus. Dėl to galima tik apgailestauti, bet būtina yra, kad veiktų visi reikiami kontrolės mechanizmai. Noriu pakartoti, kad mes potvarkius visus reikiamus turime, reikia tik e, užtikrinti, kad jo, jos to potvarkių, potvarkių nuostatų laikytųsi visi eismo dalyviai, įskaitant ir pešiuosius, nes e, pėstieji nukenčia daugiausiai, 40 procentų aukų besivystančius šalyse yra pėstieji, bet juk jie patys irgi gali sukelti avariją, pavyzdžiui, neblaivus pėstysis yra pavojingas. Tad visi turi suprasti, kokį vaidmenį vaidina e, bendrame kelių eisme. Tiek galėčiau pasakyti per tą man skirtą minutę, kurią aš atrodo viršijau, esu tuo tikras, bet esu jūsų paslaugoms ir galėsime pratesti tą diskusiją kitą kartą. Pirmininkė, ačiū ponė Tod už jūsų išvalgas susijusias su kelių saugumu. Mes komitete seksime atidžiai jūsų darbus ir kviesime jūs dažniau į mūsų posėdžius, įtrauksime į mūsų darbus. Ir mes jau rytoj kalbėsime dėl pono Kor pranešimo, kur kaip tik yra kalbama apie šį prioritetą kuris yra nekoks kitas kaip kelių eismo saugumas. Na, atsisveikinu su jumis ir sakau jums iki kito karto. Pardon, les personnes qui veulent un... Atleiskite. Žmonės, kurie norėtų brošiūros, tiesiog turėtų pakelti ranką ir e, ar norėtumėte brošiūros, ten galbūt duomintų kas, ka, kažka, kažką filmas 3500 gyvybių. Benžamin, ar viską turim?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 Alors, euh, chers amis, je vais profiter de l'absence de la présidente pour euh, relancer les débats. Alors, nous... Tęsime mūsų posėdį, perėsime prie kito pranešimo. Diskutuosime dėl būsimos DFP, parlamento poziciją dėl DFP po 2010 metų. Mūsų komitetas teikia biudžeto komitetui nuomonę šio klausimu. Suteiksiu žodį pranešėjai Jui pono Marinės kudėje nėra, bet ponas Vanderkamp atrodo pavaduoja. Žodis jums. Dėkuoju, pirmininkė. Taip iš tiesų kolega Marijanas Marinesku negalėjo šiandien atvykti posėdį ryte ir paprašė manęs trumpai jums e, paaiškinti jo nuomonę. Jis rengė nuomonę šio komiteto vardu ir nuomonė teikiama biudžeto komitetui. Pirmininkė, kaip žinome, laikotarpis šis yra toks labai įdomus, nes parlamentas. E, ar jis baigs svarstyti naują daugiametę finansavimo programą ar kitas, kitos kadencijos parlamentas, kokios bus e, Britanijos išstojimo pasiekmes kyla klausimų. Kolega Marinesku nesivelia į spekulacijas, jis bando pateikti transporto komiteto poziciją ir išdėsti ją kuo aiškiau. Infrastruktūros projektai minimi E, kurie užtikrintų antrinius ir tretinius tinklus transporto ir sujungtų e, centrą su atokesniais regionais. Taip pat e, kalbama apie nuomonę apie įvairius elementus finansavimo, derinimą įvairių priemonių. E, pavyzdžiui, kalbam apie e, Europos investicijų banką ir bendravimą su juo, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę, e, pusiausvė tarp dotacijų ir paskolų. Kalbam apie pirminio tinklo finansavimą geresnį, kurį reikia užtikrinti. Penktoje pastraipoje nuomonės referentas ragina deramai e, skirti deramą dėmesį Europos infrastruktūros e, tinklų sujungimo priemoniai. Ir transporto komitetui tai yra didelis šuolis. Reikia užtikrinti, kad e, šiai priemoniai būtų skiriama tiek pat ar net daugiau finansavimo. Mums ši priemonė buvo labai naudinga, daug kas nuveikta jos dėka ir manau, kad tai turėtų būti vienas iš didžiausių elementų papildomai prie sanglaudos lėšų. 6, 7, 8, 9 punktai nuomonės projekto, juose raginama atkreipti dėmesį į įvairius sektorius, Europos geležinkelio eismo valdymo sistemas, bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos komponentus, kosminės erdvės programą Galilėjo, e, navigacinio tinklo sistemą EGNOS ir kosminę įrangą, įrangai. Mes e, turime šlovingą istoriją, turime daug patirties tose srityse ES ir labai svarbu, kad turizmas, e, pavyzdžiui, nebūtų pamirštas plėtuojant infrastruktūrą. Intras, Paskutinis punktas, vienuoliktasis, teks tarybai tai praryti turbūt, tai yra arba imkite, arba viską praraskite principas. Manau, kad tai yra pagrindinis dalykas, kur, mano nuomonė, mes nesutarėme su taryba dėl pertekliaus. kuris atsiranda dėl nepakankamo ES biudžeto gyvenimo. Ačiū, dabar įsiklausysime jūsų pastabas, kurias perduosime ponui e, Marinesko, ponas Kaputo, socialistų frakcijos vardu. Dėkoju. Pirminkė, norėčiau perduoti linkėjimus pranešėjai ir mes e, turime komisijai e, nusiųsti stiprų signalą dėl fond, lėšų naudojimo, infrastruktūrai skiriamų lėšų naudojimo, dėl sanglaudos. Reikia galvoti, kaip užtikrinti sąsajas tarp regionų, pasitelkiant transeuropinius transporto tinklus, tiesiant koridorius, statant koridorius ir tam reikės paramos nemažos. Reikia kad e, siūlymai atitiktų bendrijos prioritetus. Ir turime siekti pašalinti e, nacionalinės vietos kliūtis, kad būtų galima tuos tikslus pasiekti, Europos masto tikslus. Projektai dažnai gali išjudinti ekonomiką, užtikrinti naujų darbo vietų kūrimą. Matome, E, bendroji geležinkelių erdvė, kokį gali potencialą užtikrinti. Taip pat reikia atsižvelgti į darnų tvarų judumą. E, ir kitus tikslus reikia e, suderintos visos ES masto politikos tarpusavio saveikumo srityje. Tai yra kitas prioritetas. Reikia užtikrinti papildomą vertę Europos infrastruktūros e, tinklų sujungimo priemonės, taip pat priemonių jūrininkystės srityje ir e, oro erdvės srityje. E, tuos dalykus reikėtų atsižvelgti rengiant kitą daugiametę finansavimo programą. Dabar Robertas Zylė, EKR vardu. Dėkui. Dominik. Norėčiau štai pat paminėti keletą dalykų dėl būsimos daugiametės finansavimo programos. Europos infrastruktūros sujungimo priemonė turėtų gyvoti toliau, tai yra labai svarbi priemonė, kaip sakė kolegos, ir e, politinių lygmenių e, trans, už transportą atsakingi komisijos darbuotojai turi mm, pateikti atinkamą pasiūlymą ir mes turime kovoti už tai, kad išliktų ši programa. Ir toliau EFSI negali pakeisti transporto sektoriaus e, svarbių priemonių. Neseniai e, transpo, e, transporto klausimai buvo svarstomi Talinę. Ir geležinkelio atstovai sistemos gali pasakyti, kad EFSI investuotojų šiame kontekste susidomėjimas geležinkeliu yra nulinis dėl to, kad e, graža nėra didelė. Bet mes, e, pavyzdžiui, kaip politinę priemonę remiame žemės ūkį, atsiprašau, <laughs> geležinkelių sektorių. Ir mes kaip e, politikos sprendimų prieimėjai turime nepamiršti to, turime suvokti, kad e, kitoje daugiametėje programoje turi būti atskiros kryptys. EFSI tipo programoms taip pat reikia e, lėšų, bet taip pat reikia pagalvoti apie dotacijas e, ir kelių sektoriui. Taip pat e, derinimo finansinių priemonių sistema e, turi būti pagerinta ir reikia aukšto lygmenių spręsti politinius e, klausimus. Dar vienas dalykas, dėl 20 taisiais metais pradės, pradėsinčios gyventi programos yra socialinė ekonominė plėtoti įvairiuose valstybėse narėse regionuose. Kai kuriais atvejais matome, kad atsiranda netolygumai, skirtumai, negu kad buvo prieš dešimt ar septynerius metus. Ir man atrodo, kad mes turime e, atsižvelgti į transporto sektoriaus svarbą kitoje programoje. Ačiū mes tikrai labai atsiliekame ir bandykime kalbėti kaip galima glausčiau. Dabar kreipiuosi į Pavelą. Suteiksiu jam žodį ir prašau kalbėti lakoniškiau. Dėkoju, pirmininkė. Kaip suprantu, pagrindiniai pranešėjo punktai yra tai, kad reikia išsaugoti finansavimą sanglaudos politikai. DFP turėtų numatyti struktūriniams fondams lėšas, neturėtų nukentėti dotacijos Taip pat reikėtų numatyti saugiklius ETMS, Galilėjo programuose ir panašiai. Taip pat reikėtų numatyti daugiametės finansinės programos lankstumą. Man atrodo, kad svarbiausia yra politinis dalykas būtent, kad nedelsiant derantis dėl daugiametės finansinės programos tobulinimo reikia nepamiršti, kad ji labai stipriai paveiks transporto sektorių. Transportas yra vienas iš pažeidžiamiausių, nes kalbame apie strateginius, ilgalaikius projektus, apie tai, kur jeigu nebus nuoseklumo ir aiškaus finansavimo, tuomet neigiamos to pasiekmes bus labai ryškios. Ta reikia turėti omenyje, rengiant šitą nuomonę tai, ką ponas Marinesko akcentuoja, tai galbūt yra daug maž gerai ir tinkama, bet jisai pabrėžia SEF tobulinimą, tobulinimą, bet to trūksta nuomonėje, būtent neaišku, kaip čia siekiama patobulinti ir pagerinti ir kaip reikėtų labiau kalbėti apie kelių infrastruktūrą. Čia, man atrodo, neaišku. Ir kitais metais bus parengtas pasiūlymas dėl SEF, bet vis tiek jau galima pradėti apie tai galvoti. Kitas dalykas dėl transeuropinio transporto tinklo TNT. Tai yra labai svarbus dalykas, jis yra strateginės reikšmės ir jam reikalingas koordinavimas, todėl man atrodo, kad e, jeigu valdysena šio tinklo būtų ne, ne, neveiksminga, netinkama, tai irgi pasiekmes būtų labai rimtos. Reikia galvoti apie tai, kokia pažanga yra daroma transeuropinėme transporto tinkle. Reikia tikrai labai aiškiai įvertinti, ko pasiekėme. Ir aš tikrai nesakau, kad mums reikėtų peržiūrėti savo požiūrį, bet ateityje norėčiau, kad būtų aiškiai, konkrečiai įvardyjama ir iš komisijos pusės, ir iš TNT koordinatorių mūsų komitete, būtent kas konkrečiai įvyko. Ne tik tai apie tai, kiek buvo skirta finansinių priemonių ir kaip jos buvo panaudotos, bet būtent apie tai, kas buvo pastatyta, sukurta per paskutinius dešimt metų. Taigi aš čia ne visai sutinku su ponu Marinesku ir manau, kad galima būtų kalbėti išsameu. Aišku, nepamirštant, kad rengiame nuomonę. Aš turiu dar ir daugiau ką pasakyti, bet, ponė pirmininkė, suprantu, kad vėluojame ir aišku, užvėluojame kartais dėl to, kad kalbame per ilgai, todėl aš dabar susilaikysiu, daugiau nebekalbėsiu, pasisakysiu tarp šešėlinių pranešėjų. Taip, dėkoju, ponė Teličko. Pone Kilonen. Dėk... Pirmininkė, taip, aš labai trumpai. Mes pritarėme tam, kad sanglaudos fondui būtų skirta daugiau lėšų lyginant su ankstesnė daugiametė finansinė programa. Ir taip reikia statyti transporto infrastruktūrą. Ji yra svarbi, norint sustiprinti teritorinį, teritorinę sanglaudą tarp valstybių narių. Dėkui. Ačiū, pana Kilonen, toliau panas Kramer. Ačiū. Aš noriu padėkoti pranešėjai visų pirma. Mūsų pranešėjai Marinesko ir kitiems pritariu tam, ką jis teigia, kokia yra jo nuomonė, ypač pritariu šeštam punktui. Man atrodo, kad tikrai išvelgiant į ateitį reikia galvoti, ko realiai reikia. Ir vert, yra tikrai puikių projektų suplanuota, bet nėra lėšų jiems įgyvendinti ir po to prižiūrėti busimi projektai bus tik brangesni ir jeigu nebus numatyta lėšų, nebus galima jų gyventinti. Ir geležinkelių transporto tinklo e, tobulinimas irgi gali nukentėti. Dabar Vokietija yra maždaug 60 procentų e, patobulėjo geležinkelių transporto sistema, Europos vidurkis yra 25 procentai, tiek yra elektrifikavimo toks e, procentas. Ir mes vis kalbame apie elektrinius automobilius važinėjančius keliais, bet traukiniai nėra varomi elektra. Jie tarsi lieka nuo šalyje. Taip pat reikia kalbėti. Toliau trunkstamos jungtis, šita problema irgi yra žinoma geležinkelių tinklas yra padrikas, ne visada yra jungtis einančios per valstybių narių sienas ir tas jungtis reikia nutiesti ne tik tai geležinkeliuose, tiek ir, ir, bet taip pat ir tiesiant kelius. Svarbu nutiesti jungtis ir tolimesniems atstumams, kad būtų galimi tolimesni pervežimai. Kita tema - triukšmo mažinimas. Vyksta diskusijos šią temą. Šveicarija buvo lyderė šioje srityje, jos pavyzdžiui pasiekė Vokietija, pavyzdžiui pas, pasiekė Vokietija ir parodė, kad to pasiekti yra įmanoma. Taip pat galima kartu sutaupyti ir laiko, ir pinigų jeigu rasime kitas sistemas, o ne a, nuo triukšmo saugančios sienos, kurios yra tarsi, a, tarsi dirbtinės sistemos, galima būtų paieškoti kitų sistemų, kurios per pus galėtų sumažinti triukšmą. Bet to skirtingose greitkelio atkarpose yra numatomos skirtingos įmokos, skirtingi mokesčiai už kelius galėtų būti tokia sistema, tiesiog verslą reikėtų skatinti keisti senus vagonus naujais. Minutė, pono Rykė, ribosime visų pasisakymų laiką. Ponas Rykė, norėčiau pasakyti, kad, kad diskutuojame apie biudžetą. Ir turėtume ne tik apie transporto aspektą neužmiršti, bet ir apie biudžeto aspektą turėtume mąstyti. Transportas e, svarbus dalykas e, agentūros ir numatyti mokesčiai turėtų reikšti, kad reikalinga bus kompensacija iš biudžeto. Nepamirškime, kad tinklų sujungimo priemonė dotacijų nesulaukė, nes visi kreditai buvo gauti iš kitų fondų, iš anglaudos fondų, iš e, vykdomųjų agentūrų fondų. Reikėtų ne tik, kad būtų pratestas tinklų sujungimo priemonės vartojimas ir kad jinai būtų tinkamai finansuojama, nes manau, kad biudžeto lėšos skiriamos nepakankamai šiai programai. Reikia priminti, kad turime breksitą, technologinę revoliuciją, aplinkos saugos problemas. Visa tai turi labai rimtą įtaką investicijoms transporto sektoriuje. Ar kalbėtume apie išmanės mašinas, ar kalbėtume apie iškastinį kūrą, ar mažiau taršių priemonių įgyvendinimą. Visą tai turi įtakos priimant globalius sprendimus ES lygmenių. Iššūkiai rinkoje didžiuliai aplinkosaugos problemos, skaitmeninimas, e, technologiniai pasiekimai, visa tai yra tie klausimai, kurie stipriai įtakos mūsų aptarimus įti. Ačiū, pirmininkė, ačiū, ponai Rikė. Žodis ponui Valminterberg. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš labai trumpai taip pat pasisakysiu. Antra, projekto antrasis ir penktasis punktai man labiausiai rūpi. Šio, šie paragrafai šiaip yra geri, tos abitvi dalys yra geros, bet kyla klausimas, ar neturėtume kalbėti apie skirtingas sanglaudos fondų panaudojimą. Man atrodo, sanglaudos fondai tai yra geriausias pavyzdys to, kaip buvo naudojami e, europiniai fondai apskritai. Manau, kad reikėtų sanglaudos lėšas naudoti ir po 2020 metų. Tačiau nežinau, ar reikėtų elgtis taip pat kaip e, iki šiol. Toks įprasinis, e, tokia įprasinė elgsena turėtų būti tęsiama. Ar galbūt reikėtų kurti regioninius fondus ir paskui atlikti, pavyzdžiui, transnacionalinius galbūt tyrimus. Manau, kad e, turėtume dirbti kartu su regijų komitetu, kad būtų įmanoma nuspręsti dėl nedidelių investicijų. Lauksiu šią temą Europos komisijos reakcijos, nes aš manau, kad galima sukurti labai platų tinklą ir kad galima bus e, užpildytas spragas tarp regionų egzistuojančias ir tikiuosi, kad Europos komisija ras tinkamiausius sprendimus. Mes turėsime dirbti su regijų komitetu ir manau, kad turime abiejose komitetuose ginti šį požiūrį. Ačiū. Ponas Nilsen, prašau. Tack så mycket. Det som eh, mina erfarenheter, det här handlar om ett budgetyttrande. Det håller jag med om. Då måste hålla oss till det. Och mina erfarenheter... Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad turime pasižiūrėti, ką apie tai mano biudžeto komitetas. Manau, kad mes turime ieškoti išmintingų sprendimų. Kaip panaudoti lėšas, kurias turime. Mm, pagal mano turime patirtį, pirmiausia, reikia ieškoti partnerystės. Vertikaliuoju būdu pirmiausia, bet taip pat ir horizontaliuoju būdu, įtraukiant privačias ir viešasias lėšas į tas investicijas. Man atrodo, mes turime siūlyti išmanius sprendimus ir e, pasižiūrėti, kiek svarbios yra tos partnerystės. Visą tai, kas čia pasakyta, yra puiku. Kalbam apie koordinatorius e, ir viešą bei privatų sektorių, bet turime vertinti visą kontekstą ir ieškoti geriausių sprendimų. Eh, Dėkoju. Man atrodo, kad reikėtų patikslinti, ką laikome kaimininėmis valstybėmis. Turėtume taip pat dirbti ir su trečiosiomis valstybėmis, nes tinklai sungiami tarptautiniu lygmeniu. Štai pažiūrėkite tokį pavyzdį kaip šilko kelias, pavyzdžiui. Ir čia galėčiau šiandien paminėti taip pat ir Balkanų. Pavyzdį, 2015 metais ten buvo pradėtas, pradėti plėtoti, e, plėtoti TNT projektai. Ir manau, kad po paskutinių vadovų sustikimų pagal Berlyno procesą buvo sudarytos, sudaryta komisija, kuri yra atsakinga už transporto plėtojimo reikalus. Manau, kad taip pat turime pakviesti ir tarybą, kad būtų tai atšaldyti klausimai nagrinėjami pagaliau. Yra ir kitų svarbių klausimų. Pavyzdžiui, dešimtasis punktas - turizmas. Turime priminti tą faktą, kad mes kaip parlamentas esame prieėmę rezoliuciją, kurioje buvo prašoma skirti specifinį biudžetą turizmui plėtoti. Ačiū pati Temonti. Prašom, kolega, žodis jums, sveikiname atvykus į mūsų komitetą, žodis jums, kad galėtumėte pateikti Europos komisijos poziciją. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už man suteiktą žodį. Ponios ir ponai, komisija norėtų pasveikinti, pasidžiaugti šį, šio nuomonės projektu. Tai yra subalansuotas pasiūlymas, kuris siekime užtikrinti, kad būtų skirta pakankamai transporto infrastruktūrai lėšų kitoje daugiametėje finansų programoje. Mes e, visi žinome, kad transportas yra ES ekonomikai strateginės svarbos sektorius, tai svarbu yra bendrai rinkai, ekonomikai, augimui darbo vietų. Dėl šios nuomonės, kaip jau kai kurie nariai sakė, mes e, taip pat remiame Cezar e, ir kitas programas, taip pat tvarumą inovacijas bet dar reikėtų kai ką patikslinti, pakoreguoti. E, dėl, pavyzdžiui, šeštos e, pastraipos pereimas prie geležinkelio. E, ten kalbama ir reikėtų dar pakalbėti apie Europos geležinkelio valdymo sistemą. Dar vienas dalykas - bendroji įmonė, jungtinė įmonė labai svarbi. Ir E, automatinis vairavimas ateityje e, minimas taip pat ir mes norėtume, kad tie dalykai labiau būtų įtvirtinti ateityje. Dėl Europos infrastruktūros sujungimo priemonės aš norėčiau pritarti ponui Teličkai. Reikėtų kai ką pakoreguoti, kadangi nėra visiškai aišku, ką reiškia e, žodžiai di, didesnis veiksmingumas E, e, noriu pasakyti, kad 96 procentai lėšų jau paskirta panaudota, 100 procentų susijusių su sanglauda ir labai e, veiksmingai veikia ši programa ir mes taip pat taikome darnios ir novatoriškos paramos principus. Man atrodo, kad e, reikia atsižvelgti tai taip pat, ką sakė ponas Rikė. Reikia užtikrinti, kad prioritetus finansuojant būtų skiriama pakankamai lėšų ir kad būtų e, geras e, centrinis valdymas tų lėšų. Tai susijęs su antruoju punktu ir sutinku su to, ką sakė Mintiburg, kad reikia tarp sienos projektus e, remti mažesnius, ne tik tai esminės svarbos infrastruktūros projektus. Ir taip pat galiu pasakyti, kad mes e, ir kad ponui Marinesku ponas Vandenkamp perduos tas mintis, kad reikia galvoti apie sinergijas dėl 5G išmaniųjų e, tinklų ir alternatyvaus e, kūro. Manau, kaip sakė ponas Rička, taip, kad reikia patikslinti, ką reiškia veiksmingumas didesnis. Dar porą pastebėjimų paskutinių. Uh, Pranešime e, kalbama tik apie sanglaudos fondą, bet taip pat reikia daryti sąsąją su Horizontas 2020 ir būsimą devintąją mokslinio tyrimų programą, nes mes turime žiūrėti į galimas e, sinergijas, kaip panaudoti inovacijas ir taip pat žiūriu į kitą jūsų darbo tvarkės punktą, jūs kalbėsite apie e, emisijų mažinimą taip pat. Tai taip pat svarbus e, elementas, e, su kuriuo reikia užtikrinti sąsąją. Komisija šią nuomonę sveikina, nes tai naudinga priemonė, kuri e, atitinkama mm, kryptim pakreips diskusijas. Mes atviri jūsų pasiūlymams, dirbsime su jumis ir šiame kontekste norėčiau dar kai ką pasakyti. Lapkričio 15 dieną Strasbūre, trečiadienį po pietų bus surinkta konferencija su jumis pirmininkė bendarbiaujant apie Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę ir kviečiame kolegas iš visų komitetų, iš vairių komitetų atvykti. Dėkoju dabar Vim Vandenka. Kamp apibendrint šią diskusiją. Dėkoju, gerbiama pirmininkė. Labai trumpai ir aiškiai pasakysiu. E, keletas pastebėjimų. Pirmiausia, turiu ginti savo kolegą Marijaną Marinesku. Tai yra nuomonė. Tai reiškia, kad pusantro puslapio te galima prirašyti ir reikia atsižvelgti į visų narių norus. E, dabar reaguoju tai, kas sakė Robertas Zylė. EFSI negali pakeisti dotacijų, visiškai sutinku su tuo. Mes apsilankėme e, prie Via Baltica, žinome, kas reikalinga, bet reikia užtikrinti ir pusiausvyrą. Reikia uh, E, žinome, kad kartais, e, pavyzdžiui, statant, tiesiant tam tikrą liniją, galima pasinaudoti paskolomis, nereikia e, būtinai dotacijų. Reaguoju į tai, ką sakė Pavel Telička ir kiti kolegos dėl parametrų Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės ir išmanaus transporto. Manau, kad tai svarbu ir ponas Marinesko padirbės toliau. Dėkoju. Dėkoju ponui Vaninkam. Dabar tęsime darbą. Dar pasakysiu, kad terminas pakeitimams pateikti yra spalio 17 diena, 16 e, valanda. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas teminio skyrios pranešimas ES transporto sektoriaus priklausomybės nuo iškasnio kūro mažinimas. E, labai e, nuoširdžiai kviečiu mūsų svečią ateiti pas mus. Pona Oen. Pone Hoen, sveikinu Jūs atvykusiai pas mus į komitetą. Jūs pristatysite mums savo tyrimą. Dešimt minučių Jums skirsiu, kad paskui liktų laiko padiskutuoti, pasikeisti nuomonėmis su komiteto nariais. Ačiū, kad e, sutikote atvykti. Prašom, žodis Jums. Dėkoju, dėkoju. Aš esu su Anko Cohen iš Delft e, skyriaus. Mes e, parengėme ataskaitą apie mūsų analizę, kalbame apie įvairias priemonės, kurios yra įgyventos ir mes neturime labai, laiko labai išsamei pakalbėti apie viską, taigi tik tai svarbiausius dalykus paminėsiu. Apie ką aš norėčiau pakalbėti pirmiausia, parodys skaidrių apie transporto sektoriaus emisiją šiltnamio efektą sukeliančių dujų, pateiksiu mūsų pasiūlymus dėl ateities, taip pat kalbėsiu apie politikos priemonės rekomendacijas, e, keturias dalis tai išdarinsiu, tai yra transporto priemonės, e, kūras energetikos ištekliai, veiksmingumas transporto sektoriaus ir galiausiai pakalbėsiu apie aviaciją ir jūrų transportą atskirai. Ką viskas reiškia, kaip reikėtų siekti tikslų, apie tai kalbėsiu, taip pat pateiksiu tam tikrų rekomendacijų. Matote šie skaidrėje emisijas iš transporto sektoriaus e, raudonoji linija yra visos transporto priemonės įskyrus tarptautinį jūrų transportą, o oranžinė E, linija kreivė rodo tra, jūrų transporto sektorių. Matome, kad yra skirtingi tikslai toms transporto rūšims žaliomis ir mėlyna punktinėmis linijomis paminėti tie tikslai. Transporto sektorius e, žaliai, jūrų mėlynai ir taip pat 30 ir 50 yra dvi tarpinės datos. E, matote, kad emisijos didėjo iki finansų krizės iš tos e, skaidrės, o paskui e, sumažėjo paklausa, kai krizė prasidėjo, tendencija pasikeitė kitam transporto sektoriu, taip pat e, visam transporto sektoriu šiek tiek 14 metais padidėjo emisijos po krizės ir dabar bus įdomu, kokia toliau bus tendencija. E, dabar pagal transporto e, rūšis, matote, kad viena rūšis dominuoja, tai yra keleiviniai automobiliai, 44 procentai visų emisijų Europos Sąjungoje penkios e, kitos transporto rūšys 95 procentus sudaro emisijų, tai yra automobiliai, tarptautinė aviacija, e, lengvieji krovininiai automobiliai, e, navigacija tarptautinė ir kiti elementai. Matote, kad e, daugiausia emisijų prieš krizę buvo užfiksuota ir taip pat galima pasakyti, kad dabar vėl didėja ta kreivė po nuosmukio krizės metu, taigi didėja paklausa aviacija nenukentėjo nuo krizės, netaip nukentėjo kaip kitos transporto priemonės ir tai taip pat atsispindi mūsų grafikė. Mes atlikome e, dabartinių politikos priemonių analizę ir matote dvi kreivės. Viena linija egzi, viršutinė egzistuojančios priemonės, kita punktinė linija numatomos priemonės, bet neatsižvelgta į komisijos priemonės, kurios dabar pasiūlytos palaiko tarp 20 metų, apimama tik tai ta politika, kuri e, atlik, kurios numatytos buvo, kai mes atlikome analizę bet matome, kad nedaug maž, prie mažinimo prisidėtų tos tada pasiūlytos priemonės. Jeigu pažiūrėtume ilgalaikę perspektyvą, ko nesimato šioje skaidrėje, tai komisija yra parengusi tam tikrą scenarių ir ten e, pritaikyti modeliai, atsižvelgiant į paklausą transporto ir emisijas. Ir e, jeigu nebus e, jokių papildomų priemonių, tai E, emisijos iki 50 metų sudarys daugiau negu 15 procentų, e, lyginant su 90 metų lygmeniu. Taigi reikia dar labai daug ką padaryti transporto sektoriuje. Uh, Dabar norėčiau pakalbėti apie skirtingas rytis, kurios minimos ir mūsų ataskaitoje. Tai yra veiksmingumas e, transporto priemonių, e, CO2 emisijų mažymas ir galiausiai aviacija ir jūrų transportas. Kalbėsiu apie politikos priemonės pradžioje, o paskui apie mūsų rekomendacijas pagal kiekvieną sritį. Šioje skaidrėje matote, kad e, pagrindinė politikos priemonė automobiliams yra e, CO2 reglamentavimas automobiliams lengviesiems ir lengvosioms transporto priemonėms. Matote pažangą, mėlynoji linija ir e, taip pat čia ir e, pavaizduotas lengvųjų automobilių transportas ir lengvųjų krovininių priemonių. Uh, Iki 50 metų matote pažymėta, pažymėti du kryželiai apačioje diagramos, tai yra e, tarsi nuoroda, kur mes turėtume būti pagal Baltąją knygą 50 metais bet kaip matote pagal duomenis dar labai daug ką reikia padaryti. Ir tie tikslai atitinka ir 2 procentų Celsijaus E, tikslą. E, Paryžiaus tarimas yra pusantro laipsnio Celsijos, taigi tie tikslai gal dar turėtų būti e, padidinti ir pasi, emisijos sumažintos. Ir mes taip pat žinome, kad labai, emisijoms vertinti laboratoriniai testai pasirodė nepatikimi ir dabar nauji įvedami realiomis sąlygomis vairavimo. E, tam skirsime didelį dėmesį ateityje. Toliau rekomendacijos komisija šiuo metu e, apibrėžė tikslus po 20 metų automobiliams, e, lengvosioms krovinėms priemonėms ir reikia, kad tie tikslai ilgalaikius tikslus atitiktų, kaip kad buvo parodyta ankstesnėje skaidrėje. E, jeigu mes galvosime apie siekiamą nulinių emisijų, panašiai kaip Kalifornijoje ir uh, E, įvedant kitokio tipo automobilius e, ilgalaikėje perspektyvoje van... vandenilinius automobilius. Ir mes turėtume sukurti taip pat sistemą, kuri leistų mums e, įvertinti deramai realias emisijas, realiomis sąlygomis. Ir reikia politinių priemonių, kad būtų galima mažinti emisijas sunkvežimių, autobusų, reikia uh, renkti e, atitinkamas e, reguliavimo priemonės, teisės aktus, kaip kad yra dabar lengvųjų automobilių atveju. Toliau e, transporto kūro, energetikos išteklių emisijų mažinimas, egzistuoja atsinaujinančių energijos išteklių direktyva, kuri leido padidinti biokūro naudojimą, tačiau emisijų sumažinimo poveikis nėra aiškus, nes taip pat Žinome, kad yra kitos problemos kaip pašarai, netiesioginis žemės e, paskirties keitimas. Atsirand, e, taip pat kitas elementas yra antroji atsinaujinančių šaltinių e, direktyva, kuri e, kitą e, antros kartos biokūrą rekomenduoja naudoti ir tai atsispindi taip pat grafike. E, Raudonoji linija yra e, intensyvumas iškasinio kūro CO2 emisijų, tai yra mm, benzinas ir dizelinas. Ir e, jeigu e, mes pasižiūrėsime į biodegalus, emisijos tiesioginių emisijų emisijos tiesioginės yra mažesnės, bet e, jeigu pasižiūrėsime į netiesioginį poveikį, tai jis yra panašus kaip ir naudojant e, iškastinį kūrą. Šiuo požiūriu komisija e, pasiūlė peržiūrėti direktyvą atsinaujančių šaltinių ir e, kitaip e, sudėlioti akcentus dėl biodegalų. Dabar rekomendacijos. Mums reikia perėti prie stabilios, gyvybingos, ilgalaikės politikos sistemos, kuri užtikrintų e, atsinaujinančių energetikos išteklių naudojimą didesnį transporto sektorių, reikia pasinaudoti e, turimomis žiniomis, bet žinome, kad tvaraus biokūro turbūt visiems neužteks, taigi reikia, kad būtų plėtojami kiti energetikos ištekliai, reikia galvoti apie e, alternatyvų transportą ir apie kitus, e, kitas kūro rūšis, pavyzdžiui, vandenilį. E, veiksmingumas transporto, e, neturi ES daug kompetencijų šioje srityje, efektyvumo didinimo ir ES gali tik tai sukurti, pateikti struktūrą valstybėms narėms, e, ji gairias gali paskelbti susijusios su tvaraus mobilumo plano miestuose gyvenimo ar panašiai o valstybės narės ir e, vietos lygmuo įgyvendina e, tas rekomendacijas. Daug galima priemonių pasitelkti, norint veiksmingumui sustiprinti, bet yra ir nemažai problemų, pavyzdžiui, modalinės perėjimas, perėjimas prie kitų transporto rūšių e, ir neaišku, ar tai leido sumažinti ramai emisijas ir dar vienas dalykas - transporto paklausos tam tikri pakeitimai modelių taip pat. Dabar kalbėsiu šiek tiek apie tarptautinę aviaciją. Kieto protokolas numatė mažinimą, e, mažinti emisijas iš tra, oro transporto sektoriuje ir e, jūrų sektoriuje, ICAO ir tarptautinė jūrų organizacija. E, E, veikia šiuose svyse, bet yra daug teisinių e, problemų dėl įvairių šalių ir oro bendrovų. Pavyzdžiui, oro transporto srityje pažanga nėra e, didelė. Dabar pereinu prie pabaigos, nes neturiu e, jau daug laiko kalbėti. Noriu parodyti Jums vieną diagramą, kuri, mano nuomonė, yra pati svarbiausia. E, ką visa tai reiškia. Jeigu bus su, su, susumuotas visas sumažinimas, transportas, e, pirmoj, pirmasis tulpelis e, iki 90 metų, e, jeigu antras tulpelis, jeigu nieko nekeisime ir paskui matome 50 metai tikslas yra 60 procentų, 90 procentų skirtingi tikslai. Ir e, aš e, trumpai minėjau apie įvairias rytis ir ką galime mes užtikrinti. Jeigu norime 60 procentų, tai reikia e, veiksmingumo srityje, kūro srityje daug ką padaryti, o 90 procentų tikslas reikalauja visų tų priemonių ir dar turbūt daugiau. Dabar paskutinė skaidrė, aš norėčiau vieną dalyką iš jos paminėti. Reikia akcentuoti veiksmus anksti kaip galima ankstyvesnius. 50 metai ne tas e, lygmuo, kuris tada bus užfilas svarbus, bet kumuliatyvinis e, efektas, kumuliatyvinis skaičius. Ir reikia, kad tas skaičius būtų kaip galima mažesnis. Dėkui Jums uždėmesi. E, Skaidrėse yra daug informacijos, aš mielai jas išdalinsiu, jeigu Jūs norėsite. Labai ačiū Jums už Jūsų pasisakymą. E, šiek tiek mus galbūt e, išgazdino, nes labai dar daug reikia mums ką nuveikti. Jeigu mes norime, kad būtų COP21 įsipareigojimai gyventinti e, transporto sektoriuje, mes matome, kad transporto sektoriuje emisijos dar didėja. Jeigu nieko nebus, tai padidės dar. Uh, 30 procentų ir štai, galvant apie klimato atšilimą, reikia imtis kaip galima skubesnių priemonių. Dabar pradėsime diskusijas ir ponė Virkunen pirmoji pasakys. Yes, thank you. Thank you dėkui, dėkui už pranešimą ir už ataskaitą. Na, manau, išgirdome ir gerų, ir blogų žinių. Blogos žinios yra tos, kad situacija prastoka šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai didėja nuo 90 metų, bet geros naujienos yra tos, kad galima daug ką nuveikti ir daug geriau negu tą darėme iki šiol. Ir man atrodo, kas yra svarbu, kad buvo paminėta ir pranešime, kad reikia dėmesį skirti trims rytims. Atrodo, kad didžiausias potencialas yra e, iš technologijų, galima būtų pagerinti transporto priemonių energijos sunaudojimą. Uh, bet taip pat ir pereimas prie kitų transporto kūro rūšių ir visos transporto sistemos skaitmenizavimas irgi labai svarbus. Na ir manau, kad čia irgi slypi daug galimybių. Bet viena iš pagrindinių žinučių mums, mano galva, kai mes dabar nagrinėjame švarios energetikos paketą parlamente, tai būtent, kad reikia ilgalaikės, ilgalaikės politikos, kuri būtų žinoma ir investuotojams, nes jeigu mes norime paraginti pramonę investuoti į inovacijas, mokslinius tyrimus ir plėtrą, jie turi žinoti iš ilgalaikės perspektyvos žiūrint, kur jiems būtų geriausia investuoti. Ir Be to, tai yra visą laiką labai aktualu, kalbant apie biokūrą, e, visą laiką yra kalbama apie tai, kokie bus tikslai ateityje ir kas bus tvaru, kas bus laikoma tvariu e, biokūro gamybos būdu. Tai svarbu žinoti pramoniai. Dabar, žinoma, reikia susitelkti į tas pačias veiksmingiausias priemonės, kurios mums yra prieinamos ir kurios galėtų padėti pasiekti nustatytus tikslus. Kelių transportas, kaip žinia, yra vienas iš didžiausių klaustukų nuolatos ir čia daug galima nuveikti, bet reikia nepamiršti ir jūrų ir oro uh, transporto, bet aišku, ten veikti daug sudėtingiau, nes ten reikia ir tarptautinių susitarimų. Uh, tai yra pasaulinio lygio sektoriai ir dėl to susitarimai turi būti irgi pasaulinio lygio. Bet kelių, kelių transporto srityje daug galima nuveikti ir Europos lygmenių ir mes irgi visai netrukus diskutuosime apie sunkias svorios transporto priemonės, ta, jiems irgi yra numatytos normos. Žinome, kad iš metalų e, normos irgi bus uh, E, įdėktos. Žinome, kad keleivinių transporto priemonių e, atveju nustatytos iš metalų ribos labai stipriai pagerina situaciją. Taigi dėkoju dar kartą, manau, kad išgirdome ir gerų, ir blogų naujienų, bet geros naujienos yra tos, kad galime siekti tolesnių tikslų ir daug nuveikti visi kartu. Ačiū. Ponas Salinė. Na, išgirdome sąrašą iš kolegės Virkonen. Tai buvo prioritetų sąrašas. Na, jis yra gana išsamus, aš visiškai jam pritariu. Ir aš norėčiau tokį politinį argumentą dar pridurti prie to, ką jau pasakė kolegos. Politinis argumentas yra susijęs su to, kokio požiūrio turėtume laikytis tam, kad nustatyti tikslai iš tiesų būtų įgyvendinti. Aš pradėsiu nuo ryšių, jungčių tarp transporto sektorių ir kitų ekonomikos ryčių visame mūsų žemynė ir, ir dar už jo ribų. Nepamirškime, kad transportas yra laikomas pagrindinė CO2 išmetimų priežastimi Ir mūsų žemynė apskritai e, tra, iš transporto srities į aplinką patenka daugiausia CO2. Ir mes tą žinome, bet e, situacija taisosi, nes mūsų dabartinė sistema yra gerai subalansuota, todėl, manau, turime ir toliau stengtis išlaikyti pusiausvyrą tarp visų susijusių sektorių. Ataskaitoje paminėtas biokūras ir reikia nepamiršti, kad biokūras, ypač perėjimas nuo pirmosios prie antrosios kartos biokūro, yra viena iš stipriausių mūsų strategijos dalių. Ir tas perėjimas nuo pirmos prie antros kartos biokūro turi vykti taip, kad tie investuotojai, kurie šiuo metu investuoja į sektorių, neišsigastų ir toliau investuotų. Tai labai svarbu pasirenkant, kokio požiūrio laikytis, mažinant iš CO2 išmetimus. Bet nepamirškime, kad visam tam reikalingi investuotojai turi investuoti į mokslinius tyrimus ir jie turi turėti galimybę užsidirbti iš tų mokslinių tyrimų. Taigi, taip, reikia nustatyti tikslus, bet reikia nenumatyti pernelyg saistančių tikslų tiems, kurie gali investuoti. Tai yra svarbu, jeigu norime pasiekti savo tikslų. Nes tokie tikslai gali tapti labai stiprių rinkos iškraipimo instrumentu. O tai reikštų, kad Europa žengtų atgal toje srityje, kur dabar esame pasauliniai lyderiai. Taigi taip, reikia aplinkosauginių tikslų, bet reikia nepamiršti ir investicijų, nes be jų tų tikslų nepasieksime. Dėkui, ponė Revodelon. Atsiprašau, ponė Telička. Ačiū, ponė pirmininkė. Euh, Ačiū už jūsų pasisakymą su dideliu susidomėjimu panagrinėsiu tą dokumentą detaliai. Pritariu pirmininkės nuomoniai dėl to, kad tai, kas išdėstyta, turi kelti susirūpinimą ir mums tenka čia didžiulė atsakomybė. Džiaugiuosi pirmaisiais kolegų pasisakymais ir manau, kad reikėtų, kad mes visi prisimtume mums tenkančią atsakomybę ir kad visi laikytumės tų įsipareigojimų, kuriuos prisimėmėme balsuodami už Paryžiaus susitarimą. Kitaip tariant, mūsų atsakomybė turi atsispindėti mūsų balsavime, kai balsuome dėl įvairių pranešimų. Mūsų laukia svarbus balsavimas, kaip, kai peržiūrėsime direktyvą rytoj dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, yra pateikta siūlymų, kurie e, atitinka jūsų nurodytą kryptį ir tas balsavimas bus iš tikrųjų labai labai svarbus. Noriu pasakyti, kad tie kompromisai, prie kurių buvo dirbama, yra taip pat ypatingos svarbos ir reikėtų, kad mes uh, aiškiai prisimtų mums tenkančią atsakomybę. Dar kartą noriu pabrėžti. Šiuose tekstuose ir kituose yra kalbama apie tai, kad reikia valstybės narės labiau įtraukti tų problemų sprendimą, reikia, kad būtų numatomi uh, reikiami tikslai, Ir taip pat reikėtų, kad valstybės narės būtų tinkamai įtrauktos ir kad jos e, taikytų panašius elementus. Iki šiol to nėra daroma. Eurovinėtės direktyvos peržiūra vėlgi e, bus numatyta galimybė taikyti mokesčius pagal įveiktą atstumą, tačiau čia vėl mūsų atsakomybė yra didžiulė Ir visi turėtume jausti dėl to atsakomybę ir balsavime tai irgi turėtų pasireikšti. Dėkoju. Kolega Telička, žodis dabar jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Didelė garbė, kad man suteikėte žodį, bet kalbant rimčiau, tai, na, mes turėtume elgtis teisingai, o kad tai galėtume padaryti, reikia laiko. Ir čia kalbu ir apie šiandienos diskusijas, ir apie politinius instrumentus, reglamentacinę sistemą, kurią mes suformuosime ateityje. Jau praeitie esame padarę politinių klaidų tiek nacionalinių, tiek europinių lygmenių. Ne visada remdavomės pakankamais poveikio vertinimais. Taigi pirmas mano pasiūlymas, be abejo, nepamirštant, kad kolega pranešės mums buvo priverstas viską tarsi išspjauti tą visą informaciją per dešimt minučių. Tai aišku, tai buvo neišvengiama ir būtina, bet aš tikrai jį labai gerbiu ir jo tarnyba taip pat ir manau, kad reikia peržiūrėti visą tą ataskaitą ir rimtai padiskutuoti šiais klausimais. Nes Na, aišku, mes visi laikomės savo įsipareigojimų, žinome, kokie mūsų yra tikslai, bet kai kurie iš mūsų ne visada nori remtis, e, paremti būsimų pasiūlymų realiais rezultatais, galimybių studijos rezultatais, įvertinus atidžiai visus apribojimus, e, sektoriaus konkurencingumo aspektus, o tai yra gyvybiškai svarbu. Jeigu pažiūrėčiau tai, ką mums pristatė uh, kolega, aš norėčiau paklausti štai ko. Kas jūsų nuomonė būtų geriausias derinys, norint optimizuoti transporto sistemos CO2 išmetimo kiekius? Nes kažkur turi būti daugiau, kažkur mažiau erdvės veiksmams ar jau mes galėtume pasiremti kažkokiu tikrai patikimu poveikio vertinimu. Nes manau, kad e, būtina taip pat ir išanalizuoti politikos kryptis, e, taisyklės, reglamentavimo situaciją. Ir tai buvo labai įdomu. Mums suteikėte nemažai peno pamastymams ir daug klausimų kilo Ir aš tikrai būčiau dėkingas, jeigu dar galėtume surenkti diskusijas, kaip perskaitysime ataskaitą. Bet dar vienas mano prašymas, kolegos, ponius ir ponai, kad kai mes renksime savo pranešimus, kai būsime šešėliniai pranešėjai, kai teiksime pakeitimus ir žinome, kad galime pasiūlyti šimtus pakeitimų, kad mes nuo pat dabar nuolatos visą laiką analizuotume, savo pasiūlymų poveikį, nes jeigu to nedarysime, kartosime praeities klaidas ir nieko teisingo nepasieksime. Ačiū, ponė Telička. Noriu pasakyti, kad tikrai nedaug laiko turime pasikalbėti. Taip, ponė Telička, mes jūs pažįstame ir dėl to ir sudėkiau jums žodį. Toliau porą minučių kitam kolegai. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkoju ir už labai įdomią ataskaitą ir įdomų pranešimą. Turiu klausimą. Kalbant apie rimtesnių priemonių vertinimą ar reikėtų tą daryti dabar ar vėliau. Nes girdime, kad transformacija vyksta labai greitai. Ar negali būti taip, kad susiklostis tokia situacija, kad e, jeigu ta transformacija dabar vyks pakankamai lietai, o ateityje daug greičiau, kad e, atsiras socialinės problemos. Norėčiau paklausti, prelegento, kiek pokyčių visuomenėje dar gali įvykti ateityje, jeigu tie pokyčiai vyks labai greitai. Ir taip pat dėl technologinių pokyčių, kur ten yra potencialas. Ir taip pat de, kokie galėtų būti skatinamieji veiksmai technologijų pažangai. Taip pat, kaip galima būtų pagreitinti ir visuomenės elgseną ir ar reikėtų ją spartinti, ar gal palaukti. Dėk, dėkui, toliau ponas Dekun. Dvi minutės jums. Ačiū, panai pirmininkė na, nepamirškime, kad buvo parengta ankstesnė strategija 20-20-20. 20 procentų sumažinti CO2 išmetimus, 20 procentų padidinti energijos naudojimo efektyvumą ir apskritai 20 procentų, o transporto sektoriui buvo nustatytas 40 procentų tikslas. Galime įvertinti, kokias priemonės įgyvendiname, jos visai neblogos. 130 gramų CO2 mažosioms komersinėms transporto priemonėms ir buvo nustatyta kūros naudojimo tikslai, etanolio kiekis kūrė. Na, tas veiksmingumas yra tikrai didelė užduotis. Įtampa dar sudėtingesnė vystantis ekonomikai, bet ekonomikos augimas reikalingas. kiek nuo 2007 iki 2017 metų padidėjo transporto priemonių. Ir situacija tikrai tampa labai sudėtinga ir CO2 išmetimo kiekį sumažinti darosi labai sunku. Ačiū, ponė Kūn. Toliau. Jums buvo dvi minutės skirtos. Kodėl kalbėti tik tai vieną? Bet kaip norite. Kitą kartą galėsite kalbėti ilgiau pasidalinkime laiką visi kartu. Pone Šinkovi, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju už tai, kad suteikėte man žodį, nors aš nesu jūsų komiteto narys, bet esu pasaulinės energetikos pranešimo, šešėlis pranešėjas, tai ši tema man irgi labai svarbi. Na, ta pagrindinė žinia yra labai aiški, kad mes pažangos darome nepakankamai ir jeigu nepakeisime politikos krypčių, tai nemažinsime išmetimus, o juos kaip tik didinsime, nors tai visiškai prieštarauja tam, ko mes, e, ką mes pasižadėjome COP21 šalių konferencijoje. Šis, šį rytą ITRE komitete buvo kalbama apie pastatų energetinį e, efektyvumą ir nubalsavome tenai už tai, kad elektro, elektrinių transporto priemonių infrastruktūra taip pat būtų prijungta prie pastatų uh, nes to labai reikia. Ir aš turiu klausimą, kuris šiek tiek kitoks galbūt. Transporto priemonių gamintojai gali gaminti ką tik panorėję iš esmės. Galbūt reikėtų pagalvoti apie vidaus degimo variklių naudojimo mažinimą laiku bėgant. Nebūtinai gal visiškai juos panaikinti, bet laikui einant, kad, kad būtų nustatyta vis mažesni skaičiai automobilių su vidaus degimo varikliais, kurios galėtų pagaminti transporto priemonių gamintojai. Toks vienas klausimas, o antras klausimas, nes jau mano laikas beveik baigėsi. Ką galima būtų padaryti dėl aviacijos ir, ir e, oro transporto? ekonomika auga ir jų čia ta problema tampa vis sudėtingesnė. Dėkoju, pana Dėlim, vieną minutę. Ačiū, pana pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai, turiu vieną techninį klausimą. Dėl tos prezentacijos. Jūs minėjote, kad automobiliai 44 procentus šiltame efektą sukeliančių dujų išmeta, bet ne sukonkretinote, kaip yra dėl sunkvežimių. Uh, ir sunkia svorių transporto priemonių. Tai man tiesiog įdomu, ar turite duomenis apie sunkia svorės transporto priemonės. Ačiū už Jūsų klausimus. Aš taip pat turiu vieną klausimą, svarbų klausimą dėl energetinio mišinio. Jūs sakote, kad rytoj, pavyzdžiui, bus daugiau elektrinių automobilių. Sutinku. Uh, Reikia ko gero labiau galvoti apie dujų panaudojimą ir vandenilį, ne tik apie elektros naudojimą automobiliams, bet aš turiu esminę problemą. Jeigu 30 milijonų um, automobilių išrėdės į kelius ir jeigu jie netitiks tų reikalavimų, ką tada daryti? Ką daryti šiandien su tom, su tom turimom mūsų mašinom? Ar yra studijų kokiu nors, ar pagalvojate apie tai, kaip būtų galima tuos automobilius pertvarkyti? Tai būtų mano pirmas klausimas. Ar yra jau toks, tokių galimybių tam pertvarkymui? Kitas dalykas, kolegos, manau, kad švarus automobilis kaip toks neegzistuoja. Netgi elektrinis automobilis nėra labai labai švarus. E, antras klausimas, kuris man kyla, yra toks, kaip atsitiko, kad tokie sektoriai Jūs taip pat savo komitete, ponė Kelį, kalbėjote apie tai. Kaip aiškinti, kad tokie sektoriai kaip pramonė, žemės ūkis nuo 90-ųjų metų sumažina CO2 išmetalų kiekį? O kaip atsitinka taip, kad transporto srityje išmetalų kiekis dramatiškai auga? Ar pramonininkai kažką blokuoja, gal valstybės nenori kažko daryti? Kuo galima paaiškinti, kad transporto srityje nepavyko pradėti reikšmingiau sumažinti CO2 išmetalų? Na ir Kitas, mano taip pat svarbus klausimas būtų e, pertvarkymas tų, to, to, to viso reikalo. Ar yra atlikti tyrimai, pavyzdžiui, sakoma, automobilis bus vis autonomiškesnis. Jis bus visiškai kitaip aprūpintas, ar jūs turite e, paskaičiavimų kažkokiek mums tai kainuos ir ar tai padės sukurti darbo vietas tose naujose veiklos baruose. Ir ačiū už jūsų atsakymus ir atsakymams į klausimus jums paskirkime, na žvelgiu į vertėjus, jums penkios minutės. Ar gerai dėrėjausi, klausė pirmininkė. Šaunu. Kavinose pritarė mano dėrybų rezultatui. Prašom atsakyti. So to, uh, um, Aš dabar kalbėsiu olandų kalbą, man bus lengviau atsakyti jūsų klausimus. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Ką daryti su tomis transporto priemonėmis, kurios nesilaiko normų? Na taip, čia galime kalbėti ir apie azoto dalelės ir kitas, kitu, kietasias dalelės. Yra Vertinant automobilius, skirtumas tarp e, vertinimo realiomis važiavimo sąlygomis ir testavimo sąlygomis. Tai tą reikia turėti omenyje, dėl vidaus degimo variklių, tai reikia juos taip palengva jų atsisakyti. Alternatyvų yra daug ir geriausia alternatyva turbūt būtų vandeniliniai automobiliai. O dėl apskritai transporto sektoriaus, tai jam ir skirta ši ataskaita. Ir tikrai e, tyrimai rodo, kad kadangi auga ekonomika, tai šitą sektorių suvaldyti irgi sudėtingiau tampa. Bet CO2 išmetimo mažinimo priemonė šiame sektoriuje yra daugiau. Baltoje knygoje matote yra, kiek yra procentų priemonių numatyta transporto sektoriui ir kitiems sektoriams. Bet kai kuriuose srityse piliečiams ir įmonėms bus sudėtinga, kai reikės sumažinti CO2 išmetimus taip stipriai. Aišku, tiksliai pasakyti, kiek visą tai kainuos, sunku pasakyti. Ir poveikio vertinimas bus labai svarbus, norint pažiūrėti, kaip mums sekasi gyvendinti Paryžiaus susitarimo tikslus. To, aišku, kaštus apskaičiuoti yra svarbu, bet mūsų ataskaitoje nebuvo, e, mūsų ataskaitoje nebuvo siekiama įvertinti, kokie bus kaštai. Taip, CO2 išmetimas keliaiviniams automobiliams e, yra 44 procentai, sunkias forėms transporto priemonėms maždaug 25 procentai. E, Dar peržiūrėsiu greitai savo užrašus. Ponas Kelė, jeigu neklystu, klausė, ar reikia gaminti mažiau komercinės paskirties transporto priemonių. Iš dalies taip, tą mes teigiame savo ataskaitoje. Būtų tikrai gerai, jeigu būtų numatytas nulinių išmetimų tikslas, jeigu būtų skiriamos paskatos gamintojams, kad jie greičiau pereitų prie elektrinių automobilių ir vandenilinių automobilių. Nežinau, ar tą padaryti per kažkokius reglamentus reikėtų, per privalomas aistančias taisyklės. Na, tai priklausys nuo rinkos mechanizmų. Bet tikrai reikia kažką daryti, kad sumažėtų tradicinių automobilių mūsų keliuose. Aš su tuo sutinku. Ir apie tai kalbama ir mūsų ataskaitoje. Dar buvo vienas klausimas, jeigu turiu laiko jį atsakyti, ar veiksmų reikia imtis dabar ar vėliau. Na, jeigu jau norime siekti Paryžiaus susitarimo tikslų ir sustabdyti temperatūros kilimo greičius, tai nėra laiko, kurį galėtume švaistyti. Reikia mažinti CO2 išmetimus dabar pat, negalime leisti savo lūkuriuoti. Ir jeigu dabar lauksime, tai CO2 išmetimai ir toliau keliaus į mūsų atmosferą ir darys savo poveikį. Taigi, kuo greičiau imsimės veiksmų, tuo geresnės bus perspektyvos įgyvendinti Paryžiaus susitarimo tikslus. Tai gal tiek atsakiau berosi visus klausimus, kuriuos pasižymėjau. Ačiū už Jūsų atsakymus. Galbūt um, nesaukime detalių atsakymų visus klausimus, aš Jums atsiųsiu elektroninį laišką, kad galėtume pasiklausti dėl tų atskirų detalių, kurių galbūt šiandien čia nepaminėjote. Atsiūsime iš sekretoriato tokį paklausimo laišką. Na ir jūs esate teisūs ir tuo apibendrinsime mūsų posėdį šio ryto. Mums be abejo kainuos brangiai visą tai. Tačiau dar brangiau kainuos, jeigu nedarysim nieko. Taigi dabar reikia iš tikrųjų leistis į tą e, visą reikalą, išspręsti jį, nes nebebus kalbama apie kokią nors klimato kaitą, kalbėsime apie pražutingą klimato vystimasi. E, tiesiog ateina laikas e, su klimatu elgtis draugiškai, kad ir klimatas nesikeistų ir mums būtų gerai, o ir dėl to būtina priimti sprendimus. Būtent dėl to matote, kaip dinamiškai dirba transporto komitetas, kaip mums rūpi klimato kaitos tikslai ir žinome, kad darbas nebus lengvas, bet mums tikrai pavyks. Linkiu visiems gero apetito, laukiu jūsų susirenkančių 15 valandą. Pone Teličką, Kodėl taip keistai mane žiūrit? Ašgi pasakiau, 15 valandą. Na, ponė Telička, nesikiš jūsų privatų gyvenimą, nežinau, daug jūs valgot ar mažai, bet lauksiu 15 valandą visų šitame posėdėje. E, susitiksime su piliečiais e, kviečiu kolegas visus dalyvauti, nes mūsų renginys bus filmuojamas, transliuojamas tiesiogiai socialiniams tinklams, tad tikiuosi, kad gausiai dalyvausite. E, ačiū, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Ačiū ir ponu Šonkelį, kad atėjo. Dėkoju jūs, jums už jūsų pranešimą. Iki pasimatymo visiems po pietų.